Uh, dear colleagues, could we start the meeting? Mėly kolegos, gal galim pradėti posėdį? Norėčiau pasveikinti visus atėjusius į mūsų komiteto šią dalį posėdžio. Turbūt gavot informacijos iš manęs apie tai, kad nuo pačios kadencijos pirmos dienos Konstitucinių reikalų komitetas bando išsimaiškinti, kaip Europos padėtis funkcionuoja ir kaip jie keičiasi, kaip jie galima pagerinti, kaip geriau išnaudoti turimą potencialą, e, kuris e, įmanomas pagal dabartinės sutartys, bet taip pat mes manome, kad pagal e, dabartinės sutartis e, būtų galima įvertinti ateities galimybės ir turėtume pagalvoti, kaip Europa ateityje galėtų patobulinti e, galimybę reaguoti į piliečių poreikius, kaip paversti Europą funkcionuojančią demokratiją pasaulyje. Taip pat galvojame, kaip pagerinti Europos institucijų veiklą kaip geriau bendradarbiauti su visais ES e, lygmenimis, nuo vietinio iki europinio, einant per regioninį, nacionalinį lygmenį. Taip pat galvojame, kaip sukurti ateities viziją Europos institucijų infrastruktūroms, pakorenguojant pačią Europos Sąjungą. Taigi dabar galvojame apie ateitį, daugiausia svarstydami Europos Sąjungos sąrangą, jos veikimo būdus, jos sprendimų prieimimo metodiką. Tačiau nesvarstome pavienių politikos rūšių, kurios priklauso kitoms, kitiems e, komitetams. Kiti turi galvoti, kaip konkrečiose politikos rytise Europą gali pakoreguoti savo veiksmus, kad tenkintume piliečių poreikius. Taip aš perinu prie šiandienos mūsų posėdžio. Mes ką tik baigėme svarstyti du svarbius pranešimus, kurie ir prieš metus buvo su jumis aptarti, kai a, jie tik buvo pradėti renkti, dabar kitas etapas pasiektas, jų baigti, jie praktiškai tvarkyti ir gruodžio 8 dieną balsuosime. Tikimės, kad vasario pradžioje vadovaujantį šiais pranešimais, galėsime suorganizuoti Europos parlamento plenarinėje sesijoje diskusiją apie tai, kaip Europos parlamentas įsivaizduoja savo ateitį ir kaip mes įsivaizduojame pačios ES pokyčius ateityje. Kaip jau sakiau, iš ryto rengiame Europos parlamento poziciją, bet taip pat turime Europos komisijos baltąją knygą Tikimės, kad galėsime įgyvendinti vadinamąjį Bratislavos veiksmų planą. Jame įvardinti konkretus politikos įgyvendinimo sprendimai, e, reaguojant į dabartinę krizę. Taip pat tikimės, kad vyks diskusija tarp institucijų ir leis mums pasistumėti į priekį šiame procese, kad Europa taptų geresnė. Šiandienos diskusija apie mūsų pranešimo turinį. Todėl norėtume pradėti diskusiją įžangą, kurią pateiks dvi svarbios Europai asmenybės. Mūsų tarpe šiandien sėdi buvęs Italijos ministras pirmininkas Mario Monti, profesijos Mar forsterius Mario Monti buvo ir komisijos narys, atsakingas už labai svarbų dosie. Taip pat Greta jo sėdi Vitor, Antonio Vitorino, jis irgi komisijos narys savo laiku buvo ir Portugalijos ministras pirmininkas, gynybos ministras, konstitucinių, konstitucinio teismo teisėjas. Taigi šios dvi asmenybės dešimtmečius rūpinasi Europos reikalais ir e, jų gyvenimo aprašymai tikrai labai ilgi. Pirmiausia, Antonio Vitorino. Tikėkime, kad jis išdėstys daug visokių vilčių mums ir įkvėpimo suteiks. Uh, Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai, aš visų pirma noriu labai padėkoti už tai, kad mane šiandien pasikvietėte Man didelė garbė kartu su Mario Monti būti tribūnoje ir pripažįstu, kad taip mes ištisus dešimtmečius dirbame Europos labui ir tikimės, kad dar tiek pat ilgai galėsim Europos labui tarnauti. E, turiu pasakyti, kad vis tik turim būti labai kuklus ir pragmatiški. Ir reikia pripažinti, kad dabartinė krizė kartais yra įvardinama politinė krize. Europos uh, projektas ją dabar išgyvena. Ir ši krizė nėra tokia, kokios būdavo anksčiau. Tradiciškai prie šio stalo sakydom, kad iš kiekvienos krizės ES išprisdavo stipresnė. O dabar pirmą kartą susidurėme su galimo suirimo perspektyva po to, kai sprendimai buvo priimti e, kai kuriuose valstybėse pasitraukti iš ES. Greta mums iškylančių iššūkių būtina tenkinti vieną iš ankstinę sąlygą. Pirmiausia, reikia atkurti abipusį pasitikėjimą tarp valstybių narių. Krizė sukūrė susiskaldimą ES. Tas susiskaldimas gali likti nuolatinis ir jis e, gali sutrukdyti valstybių narių politiniam konsensusui. Aš manau, kad dabar mūtų, mūsų matomi regioninių grupuočių formavimosi ženklai kai šiaurė prieš pietus, rytai prieš vakarus pradeda atsistoti, yra labai uh, kenksmingi Europos ateičiai. Vis tik turime pripažinti, kad negalime labai tikėtis, kad anksčiau kaip per iš kitus Europos parlamento rinkimus bus išdrįsta uh, iš esmės pakeisti dabartinės ES sutartis. Todėl manau, kad mes daugiausia turėtumėm dėmesio skirti turimos Lisabono sutarties potencialo išnaudojimui, o aš manau, kad yra daug toje sutartyje dar veikimo galimybių. Pirmiausia, turim galvoti apie politinius prioritetus ir nepamiršti, kad Įvairioms politinėms alternatyvams gali prireikti institucijų pakoregavimo. Savo kalboje pirmiausia sutelksiu dėmesį į politinės ir ekonominės sąjungos išbaigimą. Kanclerės Merkel nuomoniai pritarsiu, jeigu Europa žlugs, visam Europos sąjungos uh, projektui bus pakirsti pamatai. Uh, Todėl turime galvoti apie tris pagrindinius prioritetus - ekonomikos ir pinigų sąjungos e, užbaigimui jie reikalingi. Visų pirma, turime siekti geros pusiausviros tarp e, valstybės skolos ir rizikos pasidalymo. Tai yra dvi sritis, e, kurios gali būti sutvarkytos per institucijas. Pirmiausia, bankininkistės sąjungą reikia sutvarkyti. Mano nuomonė, jau toli yra e, nueita e, kalbant apie uh, valstybės skolos reguliavimą, tačiau rizikos valdymas dar turi būti tobulinamas. Aš čia pirmiausia galvoju apie bankų sistemos gelbėjimo fondą ir apie bendras indėlių garantijas. Šiuose dviejose politikos rytise nuveikti dar galime labai daug ir reikia tą padaryti labai greitai, nes e, be abejonės mes e, Negalime e, nuneikti, kad Europos krizė sugrįž dar kartą. Ir tada jis moks tai trapiai bankininkysės sistemai, kuri dabar daugelie valstybių narių susidarė. Būdamas atsargus, aš neįvardinsiu tų valstybių narių. Mano nuomonė, kita svarbi e, veiklos rytis yra e, išsamių diskusijų apie Europos stabilumo mechanizmą. E, E, pradėjimas. Mes turėtumėm pagalvoti ir suvokti, kad šis instrumentas leidžia mums atremti asimetrinio šoko atlaikymo skirtumus Europos Sąjungoje. Jeigu Europos pinigų sąjunga atrodo yra linkusi kol kas dabartinėje struktūroje E, pasiduoti vyrioms problemoms. Todėl mes turime iškoti veiksmingesnių priemonių, e, kad ryštingiau garantuotume euro tvarumą. Negalima euro palikti tik tai Europos centrinio banko rankose, nepaisant to, kad Europos centrinis bankas daro viską, ką gali, kad būtų užtikrinta mūsų bendros valiutos ateitis. Taigi, pirmiausia, turime išbaigti Europos pinigų sąjungą, e, kalbant apie rizikos valdymą ir valstybės skolos valdymą. Kitas svarbus e, faktorius yra būtinybė sugrįžti prie ekonomikos augimo ir e, vėl pradėti eiti link Europos konvergencijos. Europos parlamento nariai dažnai apie tai kalba ir pranešime, dėl kurio bus balsuojama gruodžio mėnesį plenarnėme posėdėje, apie tai yra parašyta. Manau, kad reikia naujo požiūrio turime suderinti makroekonominio disbalanso procedūras ir konkrečioms valstybėms rašomo rekomendacijų veiksmingumą. E, pirmiausia, turim galvoti apie nacionalinių valstybių atsakomybę už nacionalinių reformų programas. Mano nuomonė, tam reikės ne tik valstybių tarpusavio pasitikėjimo, bet ir be abejonės e, nacionalinių parlamentų aktyvumo. Jeigu nacionaliniai parlamentai į nacionalinius teisės aktus įtrauks pagrindinius struktūrinių reformų elementus, jeigu jie bus atspindėti nacionalinėse programose, tada kažkas bus padaryta. Jeigu nacionaliniai parlamentai neveiks, tada už reformas nacionalinės atsakomybės nebus kam apsimti ir tos reformos nusilps. Vis tik turiu pasakyti, kad iš mano pusės žiūrint atrodo, jog e, uždavinių yra visur. Dviejopus bent jau aš žiūriu. Pirmiausia, e, turim e, pakeisti makroekonominio disbalanso procedūrą naujomis paskatomis struktūrinėms reformoms. Tos paskatos turėtų mums leisti iš naujo įvertinti struktūrinių fondų funkcionavimą. Mano nuomonė, tradicinis e, tokių fondų funkcionavimas e, nebepasiteisina ir jeigu mes norime būti aktyvesni, skatindami ekonomikos augimą, turime galvoti apie struktūrinę pusiausvirą ir kitas finansinės galimybės. Aš nieko apie tai nenoriu sakyti, nežinau, kad Mario Monti apie tai yra pasirengęs kalbėti, jis kalbės iš karto po manęs, o jam tenka labai rimtas uždavinys iš naujo apibriežti nuosavų išteklių ES šaltinius. Bet e, man atrodo, kad tos finansinės galimybės turėtų būti priderintos prie e, poreikių struktūrinės reformas vykdyti, o tos reformas turi būti numatytos nacionalinėse programuose. Todėl Europos parlamentas turi uh, užtikrinti reformų programų kontrolės mechanizmą tikrinimo mechanizmą. Tuo pat metu institucijos, pirmiausia, Europos komisija ir Eurogrupė taip pat, turi uh, aktyviau siekti vertinti kiekvienos nacionalinius reformų programos bendrą poveikį. Negalime Europos lygmenių tik tai kalbėti apie pavienių nacionalinių reformų programų uh, apibendrinimą, reikia aiškaus e, bendro poveikio politinio įvertinimo. Mes turime gerai politiškai įvertinti ekonominės eurozonos reformas, programų gyvenimo efektyvumą. Jeigu to nebus, e, komisija, mano nuomonė, e, turės labiau pasistengti. Dėl institucijų indekso. Mano nuomonė, kad eurozona būtų valdoma efektyviau, Mes turime įsteigti nuolatinį Eurogrupės pirmininką, pirmininko poziciją. Man atrodo, kad reikia paskirti aišku asmenį, kuris būtų atsakingas, atskaitingas ir kurį būtų galima kontroliuoti. Kai kas sako, kad aš klystu, sako, kad e, e nieko negalim pakeisti nepakeitus sutarties, bet ir sutarties nekeitus galima e, Eurogrupėje pirmininko poziciją įsteigti Ir net Europos komisijos vicepirmininkas atsakingas už ekonomikos ir pinigų politiką galėtų imtis šio darbo. Aš nenoriu pradėti čia juridinės diskusijos, kas yra įmanoma pagal sutartis, kas ne, paliksiu tai ekspertams, bet noriu dabar pasakyti, kad Eurogrupės dabartinis pirmininkas turėtų būti atskaitingas Europos parlamentui, tiksliau specialiam parlamento komitetui, kuris yra atsakingas už eurozoną. Ir be to, E, tas Eurogrupės pirmininkas turėtų būti tarpininkas palaikant ryšį su nacionaliniais parlamentais, ypač kai bus aptariamos nacionalinių reformų programos. Dabar šiame etape aš nemanau, kad reikia kurti naujas institucijas, galime pasinaudoti jau turimą institucinę ir teisinę bazę. Turime įtraukti fiskalinį susitarimą, fiskalinį kompaktą vadinamai, Ir suprantam, kad dabartinis sprendimų prieimimo procesas ES lygmenių e, jau ir taip yra per daug sudėtingas, ypač ekonomikos ir pinigų politikos rytyje. Ir turim dabar suprasti, kad dar labiau jų apsunkinti nereikia. Sprendimus turi būti lengviau įmanoma priimti. Dabar krizės laikotarpių sprendimų reikia greitai ir netidėliojant. Taigi, ponė pirmininkė, tokie būtų mano įžanginiai pamastymai. Ir aš noriu dar kartą pakartoti kad esu labai dėkingas už galimybę išreikšti savo nuomonę, asmeninę nuomonę, tokioje garbingoje auditorijoje. Aš dėkoju Jums visiems už kantrybę manęs klausant. Question, probably... Labai ačiū. Noriu šito pasiteirauti. Jūs kalbėjote apie eurozoną. Jūsų nuomonė, Antonijo, kokia institucija turėtų užtikrinti, kad tokiamis e, situacijomis, kai eurozona patiria dezintegraciją, kas turėtų e, apsaugoti vidaus rinką? Koks mechanizmas galėtų užtikrinti nuoseklumą tarp e, eurozonoje vykdomos politikos ir likusioje ES dalyje vykdomos politikos, kaip būtų galima užtikrinti, kad eurozonai nepriklausančios šalis nebūtų diskriminuojamos, kas turėtų būti atsakingas už tokį mechanizmą. Iš karto ir atsakysiu. Man atrodo, kad ekonomikos ir pinigų sąjunga yra ES politika. Dvi šalis kol kas ten, čia nedalyvauja, ko gero po poros metų tokių šalių bus tik viena, jos pasirinko nedalyvauti, kitos šalis galų galia vykdys kriterijus ir galės įsivesti bendrą valiutą. Na ir kokios būtų atsakingos institucijos, tai būtų uh, taryba ir Europos parlamentas, kas turėtų užtikrinti Europos uh, projekto nuseklumą tą turėtų padaryti Europos parlamentas. Tai yra viena iš teisėkuros institucijų šalia tarybos. Žvelgiant iš politinės pusės, norint už, užtikrinti, kad bus išvengta diskriminacijos ir bus pasiekta, pas, pasiektas politinis nuseklumas, tai tai turėtų padaryti taryba. Na, aš tikėjausi, kad jūs pasakysite Europos komisiją, bet toks jūsų atsakymas. Dabar suteiksiu žodį e, ponui Monti, prašom. Labai ačiū pirmininkė. Man irgi didžiulė garbė būti čia tarp jūsų ir kreiptis į šio komiteto narius. Labai džiaugiuosi, kad kartu su draugu, mano draugu Antonijo Vitorino galiu čia dalyvauti. Jam ko gero liko dar daugiau laiko kovoti už Europą negu kad man. Uh, Na, bet mes dirbame vadovaudomėsi tą pačią dvasę. Gerbiama pirmininkė, tikrai pritariu ir jums, ir Antonijo Vitorini dėl to, kad mes esame priversti geriau pasinaudoti dabar egzistuojančią ES veikimo sutartimi. Iš tikrųjų, dar yra daug galimybių geriau panaudoti dabartinę sutartį. Paminėsiu keletą konkrečių dalykų toje srityje, apie ką jau kalbėjo ir Antonijo Vitorino, Vitorino tai yra ekonominė valdysena. Be abejo, šis komitetas daugiausia dėmesio skiria galimoms Lisabono sutarties reformoms. Ir dėl to tarsi keletą žodžių ir šiuo klausimu. Aš esu įstikinęs, kad tikrai galima pritarti Antonijo Vitorinį. Visų pirma, kitaip negu kad jis, aš nesu konstitucinių reikalų specialistas. Kartu su Michel Barnier, Europos komisijos nariu, kuris buvo atsakingas už konventą. E, jis tikrai yra šios srities specialistas. Visiškai pritariu, jog norint visapusiškai pasinaudoti Lisabono sutarties teikiamomis galimybėmis ir norint suformuoti gerą ES ekonomikos politiką, būtina sukurti abipusį pasitikėjimą. Abipusį pasitikėjimą tarp Europos šiaurės ir pietų, taip pat rytų ir vakarų. Tikiu, kad ta institucija, kuriai man teko garbė tarnauti dešimt, dešimt metų, tai yra Europos komisija, ypač dabar, kai jis save mėgsta vadinti ir kiti beje tai daro politinę komisiją. Taigi Europos komisija turėtų būti politinio darbo esmė. Tai neišbalansuoja politinių jėgų. Tai padėtų užtikrinti, kad būtų politinių lygių kreipiamas į ES e, politinius lyderius be jokios intelektinės ar politinės subordinacijos. Europos komisija turėtų pasistengti įtikinti valstybių narių lyderius, kad tai, kas juos skiria, yra tiesa, bet kiekvienas iš jų e, tuos skirtumus e, labai perdeda. Kalbu apie tą abipusį pasitikėjimą, nes dabar yra daug įvairių prietarų iš ankstinio nusistatymo. Pažvelkime į tris pagrindinius ekonominės e, politikos ES lygmenių ramščius. Aš manau, kad čia trūksta bendrų įsipareigojimų dėl dviejų dalykų, kurias reikėtų skatinti. Tai yra e, vidaus rinkos integracija ir ES ekonomikos augimas. ES ekonomikos politika tam, kad pasiektų tokių tikslų, neturi būti iš esmės peržiūrėta. Ji turėtų būti pagerinta. Ir jeigu aš sakau, kad ji turėtų būti gerokai pagerinta, tai turiu meni, kad tai jau buvo paminėta ir penkių pirmininkų pranešime. Koks turėtų būti tas esminis patobulinimas? Reikėtų išspręsti likusias kliūtis, kurios trukdo aukti ekonomikai ir integracijai. Tai yra esminis dalykas. Nes dabar e, valstybių narių politinė kultūra yra labai skirtinga. Vertindamas dabartinę padėtį, išvelgiu e, tris didžiausias kliūtis. Visų pirma, tai yra nepakankama vidaus rinkos integracija ir e, socialinės pasiekmes. Dėl vangaus bendro rinko kūrimo pastebima ir mažesnė integracija bei lėtesnis ekonomikos augimas. Toliau fiskalinės taisyklės ir lankstumas. Čia yra tam tikras, jaučiama tam tikra įtampa. Ta įtampa jaučiama geografiniu požiūriu tarp šiaurės ir pietų ir kultūriniu požiūriu tarp e, e, vokiškos versijos ir anglosaksiškos versijos. Viena vertus tokia įtampa mažina Europos e, saugumo e, stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimą. Antra vertus dėl to e, kyla kliučių investicijoms nacionalinių lygmenių. Ir tai taip pat kelia pavojų Junkerio plano įgyvendinimui. Na ir trečioji įtampos rytis, į kurią aš pastaruoju metu gilinausi, tai yra įtampą tarp tų vadinamųjų, tarp tų šalių, kurios daugiausia įneša ES biudžetą ir tų, kurios daugiausia gauna naudos iš ES biudžeto. Taigi kyla įtampa dėl ES biudžeto. Dabartinė ES biudžeto forma yra pasenusi. Tas biudžetas nėra skaidrus, nėra demokratiškas e, ir jis yra regresyvus finansinė prasme. Apie ką aš svajoju? Europos komisija kaip politinė komisija pačia e, geriausia prasme turėtų konsultuoti su valstybėmis narėmis, turėtų padėti valstybėms narėms atrasti tai, kas joms bendra, e, ir tų bendrų vertybių pagrindų reikėtų prisimti bendrus įsipareigojimus dėl e, geres, didesnio e, ekonomikos augimo ir didesnės integracijos. Tai, apie ką kalbu, nėra neįmanoma. Aš pusantrų metų buvau e, Europos tarybos nariu Ir galiu pasakyti, kad jeigu trys ar keturi pagrindinių Europos eurozonos šalių lyderiai susėstų prie vieno stalo, kad ir vienai dienai, jiems pavyktų sumažinti atstumus tarp jų, ne vien tik tais atliekant kosmetinius pakeitimus e, galtinėme pranešime ar komunikate, bet iš tikrųjų jiems pasisektų geriau suprasti vienų kitų pozicijas. Dėl to ES politinės e, institucijos, turiu omeny ir tarybą, ir paminėsiu birželio, 2012 m. birželio mėnesį vykusi vadovų susitikimą. Būtent dėl to tuomet pavyko pasiekti susitarimą. Ir dėl to Europos centrinio banko vadovas prabėgus porai savaičių pasakė tai, ką jis pasakė. Ir tuomet um, Europos centrinis bankas, remdamasis 8 straipsnių, pasiūlė ONT, tai yra naują mechanizmą. Aš manau, kad nors ir yra tos trys įtampą keliančios sritis, vis tiek įmanoma rasti išimti. Kalbant apie vidaus rinką, reikia daugiau dėmesio skirti ir e, socialiniai ekonomikai. Štai matau, kad į salę eina ponas e, Brok. Ir socialinė, būtent dėl to man taip spontaniškai galva atėjo minti socialinė ekonomika, kaip pažvelgiau pana Brok. Tai kita socialinė ekonomika turėtų būti tvari, konkurencinga. Ir tam, kad mes galėtumėm pašalinti tas kliūtis, kurios e, siūlo sparčiau gyvendinti vidaus rinkos teisės aktus. Reikia veiksmingos e, mokesčių koordinavimo e, politikos. Tokia politika. Sustarti dėl tokios politikos būtų žymiai paprasčiau, jeigu tos pagrindinės valstybės narės, kurios paprastai priešinasi daugiau aršiau e, negu kad kai kurios kitos nebesėdės prie to stalo, prie kurio bus e, priemami e, europiniai sprendimai. Kai buvo sukurtas euras, tai tos formuluotės, dėl kurių anomet buvo susitarta, anomet ir tiko. O dabar, jeigu mes norime išlaikyti pasitikėjimą Dabar matome, kad pasitikėjimas stabilumo raugimo paktu sumažėjo iki nulio. Mes ir patys tą sakome, kai diskutuojame apie tą paktą. Aš esu iš pietų Europos ir būčiau, būčiau nepatenkintas, jeigu būtų visiškai atsisakyta fiskalinės disciplinos arba fiskalinės drausmės principo. Manau, kad kalbant apie e, ilgalaikę perspektyvą, kai kuriam šalims tai būtų tikra nelaimė. Vis dėlto, kokia yra dabartinė padėtis? Yra nemažai atvejų, kai nėra įgyvendinamas stabilumo rūgimo paktas. Ir dėl to Aš manau, kad reikėtų susėsti prie vieno stalo šiaurės ir pietų šalių atstovams ir laikantis to lankstumo principo, kuris dabar taikomas dėl tam tikrų šalių išlaidų. Jo, to principo reikėtų atsisakyti. Antra vertus, e, kalbant apie e, stabilumo ir augimo paktą, tai į jį reikėtų įtraukti ir nuostatas ir dėl nacionalinių viešųjų investicijų. Mes negalime tikėtis, kad ES ekonomika atsigaus vadovaujantis e, Junkerio planu, jeigu bus nacionalinių lygmenių varžomos e, viešusios investicijos. Ir, ko gero, neturėtų būti per nelik sudėtinga paaiškinti, jog Jeigu būtų skolinamasi tarptautinėse rinkose tuo metu, kai palūkanos siekia 0 arba 0,5 procento, norint sukurti geresnį infrastruktūrą ateities kartoms, tai tikrai yra gera mintis. Dabar mes panašu, kad e, dirbame taip, tarsi būtumėm nusiteikę prieš ateities kartas. Na ir galiausiai dėl Europos biudžeto. Mūsų prioritetas turėtų būti sutelkti dėmesį ties esminę veiklą. ES turėtų būti pajėgi teikti e, viešasias paslaugas, viešosius, e, viešasias prekes ir saugumo srityje, taip pat padėti migrantams. Pirmą kartą per daugelį metų valstybės narės kreipiasi ES ir sako, jūs turite čia kažką padaryti, nes mes vienos negalime padaryti nieko. Nuo savų išteklių aukšto lygio grupę pateiks savo ataskaitą Europos parlamentoje, taip pat Europos komisijai ir tarybai ta ataskaita pasirodė sausio pradžioje. Ir e, toje ataskaitoje nurodysime, kad Jeigu valstybės narės mano, kad ES turėtų prisimti naujų funkcijų, tai tam reikia ir naujų nuosavų išteklių, tam, kad būtų galima uh, E, rimtai gyvendinti tas naujas užduotis. Na ir galiausiai pirmininkė mano pati paskutinioji pastaba. Tiesą sakant, nekažin ką galiu pasiūlyti dėl galimos naujos sutarties turinio. Aš manau, kad jeigu mes pasistengsime suartinti įvairias politinės kultūras, sutartis bus netgi nenaudinga. Ir jeigu tos pastangos bus sėkmingos, tai kalbant apie ilgalaiką perspektyvą, tokios sutarties gal net ir iš viso nereiks. Vis dėlto norėčiau pasiūlyti vieną dalyką. Europos parlamentas, taryba, Europos komisija ir kiti ES turėtų sutelkti savo dėmesį ties vienu aspektu prieš pradedant dėrybas dėl galimos naujos sutarties. Mes žinome, kad dabartinis ratifikavimo procesas yra didžiulė našta bet kokios ES sutarties peržiūrėjimui. Jeigu um, vadovaujantis tiesioginės demokratijos principų reikėtų renkti referendumus. Tai prisiminkime, kas jau yra atsitikę Danijoje, Prancūzijoje, kitose šalise prieš daugelį metų. Tie referendumai, kurie jau vyko nebūtinai reiškia, kad viskas tapo labai paprasta. Prisiminkime neseniai įvykusi Brexit referendumą. Ar ratifikacija turėtų vykti per tokias procedūras? Atsimenu, kai diskutavau su Tomaso Pediskop šio klausimu, tuomet aš kaip e, straipsnio šią temą autorius, sakiau, kad galbūt mes kalbame apie skirtingi metodą, bet aš nesu teisininkas. Aš manau, kad teisininkai turėtų pagalvoti, ar įmanomas visiškai kitoks ratifikavimo būdas. Istorija mus moko, kad dvi šalis, e, dviese labiausiai žinomose federacijose, dvi labiausiai žinomas federacijos Europoje neratifikavo susitarimų. Čia kalbu apie Čia kalbu apie Rhode Islandą, Ši sala atmetė tekstą pasitaikius pirmai progai. Prie to prisijungė ir kitos JAV valstijos, prabėgus porai mėnesių. Na, o Vokietijoje 1949 metais e, laisvoji e, Bavarijos federacinė žemė atsisakė ratifikuoti e, Vokietijos federacinės respublikos pagrindinį statymą vadovaudamasi tam tikrų pragmatizmų, apie kurį irgi reikėtų pagalvoti. Bet galų gale Bavarija pritarė, kad tas pagrindinis įstatymas, konstitucija būtų taikoma ir Bavarijos žemės teritorijoje. prieš dešimt metų aš pateikiau dokumentą, kur buvo ir štai kokia mintis. Jeigu yra kažkokia nauja sutartis ir jeigu ją pasirašė kiekvienos valstybės narės valstybių ir vyriausybių vadovai, tai reikėtų ir papildomo straipsnio, kurį pasirašytų kiekvienas iš jų. Ir tame straipsnė turėtų būti nurodyta. Tuo atveju, jeigu mano atstovaujama šalis e, tos sutarties kurią aš pasirašiau, nepatvirtintų, neratifikuotų arba parlamente, arba referendume, tai aš visiems jums, mėly kolegos, įsipareigoju, kad prabėgus šešiems mėnesiams nuo tos datos, aš pateiksiu ratifikavimui kitą pasiūlymą, kur bus pateiktas tas klausimas piliečiams. Ir tas klausimas turėtų skambėti štai, kaip ar jūs pageidaujate, kad jūsų šalis išliktų ES sudėtyje ir kad būtų vadovaujamasi tuo konstituciniu tekstu, pritarė, kuriam pritarė beveik visos valstybės narės, ar jūs e, būtumėt linkę pasitraukti iš ES? Tai piliečiams reikėtų pateikti tokią radikalią alternatyvą. Mes jau turime patirties kas atsitinka su radikaliomis alternatyvomis. Bet aš tą siūlau tik patiems šviesiausiams ES teisininkams. Kalbant apie naują galimos sutarties e, tekstą, tai visai tikėtina, kad nebus jis nebus ratifikuotas visose šalise. Bet jeigu tas tekstas bus teisiškai svaru, e, tvarus, tai tuomet galima būtų pasinaudoti ir kitomis galimybėmis. Ačiū, pirmininkė. Um, Labai ačiū, ponė Monti. Dabar suteiksiu žodį Europos parlamento nariams. Turime pranešimą, kur yra kalbama apie dabartinės sutarties nagrinėjimą, tai nežinau, kas norėtų pristatyti viską. Mercedes. Taip, laikas ir mums įsitraukti į diskusijas. Kalbėsiu itališkai. Pirmiausia, labai noriu padėkoti pirmininkui ir abiems pranešėjams. Dėkoju už tokias intriguojančias diskusijas. Nemažai jūsų jau esate girdėję apie tą pranešimą, apie pirminį jo projektą tad aš tik pristatysiu kelias idėjas. Papasakosiu, kaip viskas klostėsi. Pirmiausia, kaip jau buvo pasakyta, mes esame įsitikinę, kad Lisabono sutartyje yra daugybė priemonių, kurios gali padėti susidoroti su dabartiniais ES iššūkiais. reikėtų ieškoti demokratiškesnės struktūros, kuri geriau atitiktų piliečių lūkesčius ir greičiau reaguotų į iššūkius, kurie kyla dėl išorės pasaulio. Tai iššūkiai mums yra puikiai žinomi. Akivaizdu, kad yra daugybė aspektų, su kuriais dar reikėtų padirbėti. Reikia garantuoti demokratinį procesą. Be to reikia užbaigti ekonomikos ir pinigų sąjungą, vidaus rinką ir nepamiršti naujų iššūkių, kurie yra susiję su išorės dimencija, gynyba, teisingumu ir saugumu. Tai tie naujausi iššūkiai, bet visi jie yra vienodai svarbus. Iš esmės mes galime susidoroti su tais iššūkiais pasinaudodami priemonėmis, kurios jau yra numatytos sutartyje. Pirmoje pranešimo dalyje mes kalbame apie institucinius aspektus. Esame įsitikinę, kad sąjungos metodas yra geresnis negu tarp vyriausybinis metodas. Tarp vyriausybinis metodas yra viena iš tų priežasčių, kodėl mes atsiliekame sprendimų prieimimo procese. Visą tai tampa vis didesnė problema Europos Sąjungai. Sutartyje yra ir pasarelės nuostata ir kitos, kuriomis galime remtis. Aš dabar neturiu laiko išsamei apie visą tai kalbėti, bet manau, kad yra daugybė aspektų, į kuriuos dėlėtų tinkamai įsigilinti. Reikia pirmiausia pagalvoti apie tai, kaip veikia taryba ir komisija. Ypač taryba. Taryba turi pagal sutartį numatytas priemonės. Taryba yra laikoma tarsi Europiniu senatu. bet labai retai taryba remiasi QMD metodologija. Negana to, taryba turėtų veikti kur kas skaidriau. Tai yra viena institucija, o galėtume turėti ir tokius nuolatinius komitetus, kaip Europos parlamente. Turime nepamiršti ir kito ES ramščio. Piliečiai įsivaizduoja, kad komisija dėl visko priima sprendimus, o kartais kažko paklausia tarybos arba Europos parlamento. Visgi piliečiai šiuo atveju klysta. Yra dar vienas aspektas, kuris labai rūpi mūsų kolegoms iš nacionalinių parlamentų. Jie norėtų, kad į visą procesą būtų glaudžiau įtraukti nacionaliniai parlamentai. E, taip pat jie norėtų, kad nacionaliniai parlamentai galėtų, turėtų daugiau galimybių e, vertinti, kaip jų e, šalių vyriausybės dalyvauja vairiose demokratinėse procesuose, pavyzdžiui, gyventinant Europos semestrą. Mes e, esame pateikę pakeitimų. Jau yra parinkti kai kurie ir kompromisai, dėl jų bus balsuojama kitą savaitę. Kompromisai buvo parengti tam, kad būtų galima geriau suprasti, kaip vyksta tas bendras darbas komitete, kaip vyksta E, interparlamentinio komiteto veikla pagal 13 straipsnį. Tam, kad Europos semestro procesas būtų labiau demokratinis, reikėtų tam tikrų gairių, politinė, ekonominės politikos gairių. Čia kalbu ne vien tik tais apie fiskalinę politiką, bet ir ekonominę bei socialinę politikos kryptis, taip pat ir darbo politiką nacionalinių parlamentų galimybę kontroliuoti jų vyriausybių veiklą Europos Sąjungoje. Vienose sritise yra platesnės, kitur e, netokios plačios. Bet, kaip sakiau, reikėtų gairių įvairioms politikos kryptams. Yra ir daugiau aspektų susijusių su nacionaliniu parlamentu veikla tikrai reikėtų pagalvoti apie tai, kaip būtų galima užtikrinti glaudesnį ryšį tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų, tam, kad suteiktumėm daugiau e, demokratinės atsakomybės Europos Sąjungai. Taigi mes kartu galėtumėm atsakyti mūsų piliečių klausimus. Dėl ekonominės politikos apie tai daug kalbėjo mūsų kolegos. Ir čia mes manome, kad e, visiškai teisinga kalbėti apie ekonomikos konvergenciją ir tą atsakomybę, kuri tenka vyriausybėms. Vis dėlto, jeigu reikėtų pereiti nuo fiskalinės politikos koordinavimo ir perėti prie tikro konvergencijos kodekso, kur būtų ir nemažai elementų e, iš socialinės, iš ekonominės ir fiskalinės ryties, bet ir socialinių elementų reikia. Tai leistų padėti pasakyti piliečiams, kad tas saugumo ir augimo paktas yra susijęs ne vien tik tai su ekonomika, bet kalbama ir apie socialinius aspektus, tai yra e, piliečių kasdieninį gyvenimą. Neturiu laiko leistis į smulkes detalės, bet manau, kad tai padėtų piliečiams geriau suprasti ir būtinas taupimo politikas, griežtas politikas, nes kitaip, jeigu piliečiai jų nesupras, tai bus sunku jos įtikinti, kad tą politiką reikia ir vykdyti. Aš pat pasistengsiu dar trumpai e, apibendrinti kitą dokumento dalį, kur kalbama apie Lisabono sutartyje numatytus instrumentus. Apie tai neseniai kalbėjo ir kanclerė Merkel ir e, gynybos ministrai susitikė Bratislavoje. Sutartyje yra tokių instrumentų, kurie leidžia vykdyti uh, bendrą gynybos ir saugumo politiką. Ypač kalbu apie struktūrinį bendradarbiavimą arba sustiprintą e, bendradarbiavimą. Sutartyje yra tikrai numatyta daug galimybių, kuriamis galima pasinaudoti. Bet manome, kad vis dėlto ne vien tik tai įmanoma, bet vis dažniau tampa tarsi privaloma būtina pasinaudoti tokiais instrumentais. Toliau prieglapšio ir migracijos politika. Mūsų nuomonė tai yra iššūkis, e, kurį būtina įveikti. Akivaizdu, kad Lisabono sutartis yra konstitucinė sutartis. Ten yra numatyta labai daug galimybių. Bet mes manome, kad be galo svarbus ir dialogas su nacionaliniais parlamentais. Mes turėtumėm kalbėti ne vien tik tais apie e, begalinės ES kompetencijas, begalinių skaičių. mes turime būti pajėgus atsakyti demokratiniu būdu e, į mums, mūsų piliečiams rūpimus klausimus. Tai yra esminis elementas. Ir manome, kad dabartinė sutartis kol kas nėra pakankamai išnaudota. Tai tiek. Iš tikrųjų, pranešimo turinys labai platus. Jeigu jūs turėtumėte klausimų dėl smulkesnių aspektų, apie tai galėtumėm pakalbėti. Vis dėlto manau, kad mūsų darbas, tiksliau, tie visi pakeitimai, dėl kurių mes radome kompromisus, labai praturtino pranešimą. Ypač turiu omeny E, tuos pakeitimus, kurie buvo susiję su tuo, kad sutarties straipsniai turėtų būti konkretesni, tam, kad būtų galima gyvendinti visas būtinas reformas. Elmarai, gal dabar jūs e, pasisakykite, o paskui suteiksiu žodį nacionalinių parlamento atstovams. Ačiū. Norėčiau pradėti nuo štai ko. Dėl to, ką pasakė Mario Monti. Jis kalbėjo apie socialinę rinkos ekonomiką. Mes iš tikrųjų e, turime rasti geresnę pusiausvyrą e, socialinėje srityje, ekonomikos srityje. Ta pusiausvyrą rasti netaip jau paprasta, jeigu mes politiką siesime su įvairiomis sąlygomis, ar mes sugebėsime ją įgyvendinti. Taigi visą laiką reikia ieškoti išmintingos pusiausvaros. Jeigu dalis Europos parlamento kalba apie vienus dalykus, kita Europos parlamento dalis kalba apie kitus dalykus, mes turime rasti aukso viduriuką. Manau, kad tai pavyko padaryti ir šiame pranešime. Na ir mūsų um, teikimi pasiūlymai visiškai atitiko ir mūsų frakcijų pozicijas. Dabar dėl teisėtumo ir veiksmingumo. Mes turime išspręsti kai kurias problemas, rasdami veiksmingus sprendimus. Bet jeigu mes sustarsime dėl veiksmingesnių metodų, ar jie visą laiką bus teisėti, legitimus, ar visuomenė jiems pritars. Aš manau, kad čia reikėtų paminėti ir dar keletą dalykų. Visų pirma, mes turime išsiaiškinti, kokios užduotis, pačios svarbiausios, kokios užduotis gali išspręsti Europos Sąjunga. Ir Čia svarbu nepamiršti ir e, solidarumo bei e, suvereniteto principų. Ne visais klausimais, ne visus klausimus gali išspręsti ES, ne visais klausimais ji yra kompetitinga. Kai kas sako, kad Europa turėtų būti veiksmingesnė, bet tuo pačiu metu neleidžiama ES naudotis veiksmingesniais instrumentais. Tai susidaro tarsi užburtas ratas, tam tikra karuselė. Ir čia noriu pasakyti dar vieną dalyką. Pasižiūrėkime, kas vyko pastaraisiais mėnesiais ir savaitėmis. Matėme, kas vyko e, dėl CETA, dėl e, plataus susitarimo, priekybinio susitarimo su Kanada. Mes turime aiškiai parodyti, kad jeigu ES turi kompetencijų, tai tame tokį susitarimą galima ir priimti. Sprendimą galima priimti Europos lygmenių ir toks sprendimas turėtų būti legitimus, nes jį priimti yra ES kompetencija. Jeigu atskirtumėm sprendimo prieimimo e, lygmenį nuo e, E, kompetencijų lygmens, tai tuomet kiltų problemų. Ir manau, kad tai e, visiškai buvo aišku. Tai buvo Europinis sustarimas, bet dėl vidaus priežasčių, įvairių politinių priežasčių buvo pasakyta, kad e, sprendimo prieimimo procese turi dalyvauti ir nacionaliniai parlamentai. dėl nacionalinių parlamentų. Jie turi dalyvauti e, demokratinėme procese, bet tiesiogiai išrinktas Europos parlamentas ir taryba šiuo atveju turi teisę priimti sprendimą. Jeigu tam negalima pritarti, tai mes tuomet tarsi atsidurėme akligatvėje. Tuomet kila klausimas dėl ES kompetencijų. Ar jas reikėtų stiprinti, ar vis dėlto visas problemas toliau galėtų spręsti nacionalinės valstybės narės, ar tada bus reikalinga ES. Bet neturėtumėm būti tokia neiškėje situacijoje. Mercedes Breso ir aš siūlome reformuoti tarybą. Štai pateiksiu pavyzdį. Brexit. Jeigu dešimt metų aiškinama piliečiams, kokia bloga yra Europa, tai paskui nereikia stebėtis, kad piliečiai nubalsuoja būtent taip. Nacionaliniai politikai dažnai dėl visų blogų dalykų kaltina Europą, o dėl gerų dalykų gyria nacionalinės vyriausybės. taip pat labai lengva apkaltinti Europos komisiją, kuri yra neva bloga ir kuri priemė blogą sprendimą. Bet niekas nenori prisimti savo atsakomybės. Aš manau, kad e, tai galima padaryti tiesiog pakeitus uh, vieną eilutę sutartyje parašyta ministrų taryba, o ne ministrų tarybos. Taigi, ministrų taryba galėtų elgtis kaip vyriausybė, tuomet niekas negalėtų slapstytis už kitų nugarų. Kiek, kiekviena nacionalinė vyriausybė turėtų prisimti savo atsakomybę. Aišku, reikėtų ir skaidrumo, ministrai tarpusavyje irgi turėtų diskutuoti. Taigi, esminis dalykas, kad ir nacionalinės vyriausybės prisimtų savo atsakomybę. Ta pati pasakyčiau ir apie europinį semestrą. Štai koks būtų mano pavyzdys. Beje, apie tai kalbėjo ir Mercedes. Jeigu būtų gairės, aš žinau, kad jau buvo pateikta įvairių pasiūlymų dėl tų gairių. Taigi, tos gairės, jeigu jos būtų sukurtos, jos turėtų būti demokratiškai legitimios, teisėtos. Ir ta, e, tai reikštų, kad Europos komisija galėtų pateikti e, pasiūlymą dėl tokių gairių ir jas turėtų patvirtinti taryba ar Europos parlamentas. Aš nekalbu apie tai, kad tai reikėtų padaryti dabar pat gali praeiti ir ketveri, penkeri metai. Ir jeigu bus numatyta demokratinės kontrolės procedūra, tai čia, aišku, būtų galima stiprinti ir nacionalinių parlamentų jėgas. Reikėtų specifinių rekomendacijų tam, kad būtų aišku, um, kaip būtų priimami sprendimai. Akivaizdu, kad mes turime sustiprinti nacionalinius parlamentus ir Europos parlamentą, bet atitinkamose lygmenyse. Mišri kompetencija tame pačiame lygmenyje e, sukuria tik daugiau sumaišties. Kiekvieno parlamento jėgas e, kompetencijas reikėtų stiprinti atskirai. kai kurie klausimai būtų nacionalinė kompetencija. Čia, daugiau, čia daug galių turėtų turėti nacionaliniai parlamentai. Taigi, tas kompetencijas reikia labai aiškiai atskirti. Europos parlamentas jau buvo surinkęs uh, E, konferenciją užsienio politikos klausimais kartu su nacionaliniais parlamentais. Ir aišku, mes vieni kitus turėtumėm informuoti. Taip pat reikėtų užtikrinti ir atitinkamą kontrolę Bet svarbu, kad kiekvienas vadovautų savomis kompetencijomis. Ta e, Europos semestro kontekste surinkta konferencija ar pagal 13 straipsnių surinkta konferencija padeda užtikrinti geresnį bendradarbiavimą, bet nesuplaka į vieną vietą įvairių kompetencijų. Taigi, manau, kad reikėtų daugiau aiškumo. Taip pat esu labai dėkingas ir dėl anksčiau užsakytų pastabų. Dėl galimybės vykdyti reformas. Vokietijos kanclerė Merkel yra pasakiusi, kad galima gyventinti esminės reformas ES ir be vienbalsiškumo principo laikymusi. Jeigu reikia vienbalsiškumo ir jeigu šio principo praktiškai neįmanoma laikytis, Pavyzdžiui, galbūt kažkokios iš šalies konstitucinis teismas priema sprendimą, kad vienas ar kitas aspektas kelia konstitucinių problemų, kaip kad, pavyzdžiui, Vokietijoje atsiliko dėl CETA susitarimo su Kanada. Apie tai tuomet reikia kalbėti. Bet turime pripažinti ir tai, kad vienbalsiškumas yra didžiulė problema. Pavyzdžiui, Bavarija likščiol Vokietijoje nėra pritarusi konstitucijai pagrindiniam įstatymui. Ir kodėl Bavarija 1949 metais nepritarė? Buvo vadovaujamasi tą pačią priežastimi, kuri labai dažnai minima ir šiandien, tai yra subsidiarumo principas. Bet kaip gali būti pažeidžiamas subsidiarumo principas, jeigu e, kalbama apie tarptautinės teisės susitarimą? Kolega Vitorino tikriausiai prisimena, kad e, tame konvente, kur buvo kalbama apie konstituciją, buvo naita dar šiek tiek toliau. Buvo pateikta ir, pateikta ir ataskaitų, o štai dabar e, Breso e, Brok pranešime kalbama apie vadinamąjį pasarelės taisyklę, kuri turėtų uh, palengvinti sprendimų prieimimą. Kai kurias problemas e, Europa turėtų spręsti kartu, bet kas atsitinka, jeigu kažkokia viena šalis viską blokuoja? Čia galbūt reikėtų didesnio lankstumo. Sutartyje yra numatytas glaudesnis bendradarbiavimas. Ir tai yra tas tvirtesnis bendradarbiavimas toks instrumentas, kurį galėtų taikyti e, jo norinčios šalis. Štai dabar Jungtinė karalystė pas, e, nori pasitraukti iš ES, bet tuo pačiu metu blokuoja glaudesnį bendradarbiavimą. Bet ar tai sąžininga, ar tai sąžininga, jeigu šalis, kuri nori pasitraukti iš ES, naudojasi veto teisę dėl saugumo ir gynybos politikos? Junknė karalystė tą nuolat darė pastarosius dviejus metus. Taigi tos šalis, kurios nori glaudžiau bendradarbiauti, tą ir turėtų turėti galimybę padaryti, joms neturėtų būti kuriama papildomų kliučių. Taip padėtų primti geresnius sprendimus dėl euro, dėl Schengeno erdvės. pagal sutartį e, įmanoma, kad vienos valstybės narės žingsniotų priekyje, o kitos jas sektų. Bet e, ar tai nenubrėžtų tam tikros takoskiros Europoje? Mes tam prieštarautumėm. Ar Europos Sąjunga nepasidalintų į dvi dalis į eurozoną ir kitų šalių grupę. Ar šalis priklauso eurozonai ar ne, mes vadovaujamės tomis pačiamis vertybėmis, taigi nereikėtų kurti kažkokių taip papildomų struktūrų. Mes turėtumėm rasti kitų lankstesnių būdų, kaip būtų galima skatinti ES vienybę tarp turtingesnių ir netokių turtingų valstybių narių. Na ir gal pas, mano paskutinė pastaba. Tai, ką pasakė Mario Monti apie referendumą. Per pastarosius dviejus metus aš tapau aršių referendumų priešininku. Aš suprantu, kas parašyta mano šalies konstitucijoje. Didesnioji dalis Vokietijos konstitucijos teksto yra paimta dar iš Vaimaro Respublikos dokumentų. Ketvirtajame dešimtmetyje referendumai sistematiškai e, buvo naudomi tam, kad būtų sugriautas demokratinių institucijų autoritetas. Ir dabar žiūriu, šiomis dienomis dėl kokių priežasčių yra šaukiami referendumai kokie klausimai ten keliami. Štai netrukus įvyks referendumas Italijoje. Ar tikrai yra pateikti e, tinkami klausimai? Tai nepriklauso nuo to, ar jums patinka Rensi ar ne. Ar tikrai toks referendumas naudingas? referendumas turėtų paskatinti prisimti politinę atsakomybę, neturėtų tapti e, pretekstu išsusuktume politinės atsakomybės. Tai nemanau, kad referendumas šiuo atveju yra pati, pati teisingiausia išeitis. Ačiū. Thank you very much. Uh, colleagues, we have nine, uh, nine speakers wishing to take. Kolegos, devini kalbėtojai nori pasisakyti. Manau, kad galiu Jums suteikti iki penkių minučių. Kuo trumpiau kalbėsite, tuo geriau. Bet norėčiau, kad sureaguotumėte į tai, ką sakė keturi pranešėjai. Jei pamatysiu, kad yra daugiau prašančių kalbėti, tai turėsiu perskirstyti kalbėjimo laiką, tai turėsiu uždaryti kalbėtojų sąrašą. Noriu dabar pamatyti visus, kurie nori pasisakyti. Gabelstaut, Vengrija. Labai ačiū. Pirmininkė, kolegos. Galima net nesakyti, kad ES susiduria su krize Dėl to visi sutarėme. Klausimas yra štai koks. Kaip mes atsidūrėme tokioje situacijoje? ES institucijos nesugeba išpildyti savo piliečių lūkesčių. Akivaizdu, kad didėja spraga tarp institucijų ir piliečių imamasi tokių veiksmų, kurie netarnauja piliečių interesams. Tad kyla klausimas, kas už tai turi prisimti atsakomybę. Kas ėmėsi tokių veiksmų, dėl kurių atsidūrėme tokiame samišyje? Atsakymas štai koks. Tai žmonių kaltė. Bet toks vertinimas visiškai nedemokratiškas. Juk tie piliečiai yra iš suvereni, suverenių valstybių, o mes, politikai, privalome atstovauti žmonėms. Europos Sąjunga dabar susiduria su pavojumi iš vis iširti. Europos Sąjungos parlamentai čia galėtų prisidėti ir pademonstruoti, kad iš tiesų ES veikia žmonių labui. Problema yra štai kokia. Jei sakysite žmonėms, kad daugiau integracijos yra tiesiog būtina, tai galite pagreitinti ES pabaigą. Yra daugybė galimybių, tokių kaip, pavyzdžiui, geltonojų kortelė, tačiau praktikoje tai neveikia. Pasižiūrėkime į darbuotojų komandiravimo direktyvą. Vienuolika šalių, vienuolika parlamentų nesugebėjo pakeisti komisijos nuomonės. Nacionaliniai parlamentai buvo tiesiog ignoruojami. Mums čia nereikia jungtinių Europos valstijų. Jei tikslas būtų toks, tai tada mums reikėtų naujos sutarties. Dabartinėse sutartise nėra kalbama apie federalinę Europos struktūrą. Mes privalome vadovautis tomis sutartimis, kurias turime dabar. Komisija stebi, kaip yra laikomasi sutarčių ir būtent to vaidmens ir privalo laikytis. Migracijos krizės metu mes matėme, kaip buvo užsipolinėjama Vengrija vien dėl to, kad Vengrija stengiasi ginti Šengeno erdvę ir apsaugoti Šengeno sienas. Mus puolė tos valstybės narės, kurios pačios pažeidinėjo ES teisę. Noriu pakartoti, Komisijos užduotis yra stebėti, kaip yra laikomas ES sutarčių. Žmonės mano, kad lobistai turi milžinišką galę. Jei pasižiūrėtumėte, kokia literatūra skelbiama apie ES, tai pamatytumėte, kad ten yra e, daug kalbama apie lobistus, apie tai, kaip komisarai staiga pradeda dirbti daugia nacionalinėms bendrovėms. Aš nemanau, kad būtent šiuo keliu turėtų eiti ES. Pateiksiu Jums pavyzdį. Šveicarija. Tikrai negalite pavadinti jos nedemokratišką. Šveicarijos esmė yra štai kokia. Ji yra pagrista gilė demokratija. Federalinė struktūra ten atsakinga tik už tai, ko negalima išspręsti kantonų lygių. Negana to, kantonai ten tarpusavėje nekariauja. Pasižiūrėkime, kaip puikiai veikia Šveicarija. Mums iš jos reikia pasimokyti. Dėkoju. 12 žmonių nori pasisakyti tad paprašysiu laikytis keturių minučių. Dabar iš Tonholik, iš Vengrijos irgi. Dėkoju. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Per keliarius praėjusius metus susidarė tokia situacija Europos Sąjungoje, kuri verčia mus suprasti, kad privalome geriau pasižiūrėti tai, kaip veikia Europos Sąjunga. Žmonės prarado pasitikėjimą. Piliečiai nebepasitikė Europos Sąjunga. Mums reikia atvirų ir sąžiningų diskusijų. Turime aiškiai suprasti, kur klydome ir kur iškilo konfliktai. Ponas Vitorino kalbėjo apie tai, kad galbūt tai pirmasis kartas, kai Europa po krizės neiškyla sustiprėjusio priešingai, jai iškyla išrimo rizika. Brexit parodė, kad toks mąstymas nėra nepagristas. ES privalo tarnauti piliečiams. Mes ir toliau tikime Europą. Tačiau Nenorime čia kišti galvų į smėlį. Nenorime užsimerkti. Privalome būti pragmatiški. Dogmatiški būti nenorime. Norime aiškiai suprasti, kokios yra problemos ir skirti dėmesį jų sprendimui. Brok ir Breso tekstas pateikia puikių gairių matau ten konkrečių pasiūlymų, konkrečių sprendimų toms problemoms, kurias dabar matome. Šiandienos Europos Sąjungoje jos veikimas yra vertinamas dviejopai. Visų pirma, federalinis požiūris, o antra, euroskeptinis požiūris. Tai yra tokie pasenę refleksai. Šie receptai nebegalioja. Negalima reaguoti senoviškai, reikia ieškoti trečio kelio, reikia aiškiai nustatyti problemas ir nuspręsti, ką su jomis daryti. Norint jas išspręsti, pirmiausia, reikia turėti drąsos pasakyti, jei integracija neveikia, tai neveikia. Kalbant apie stabilumo ir augimo paktą, tai matome, kad pasitikėjimas juo yra nulinis. Ne eurozono šalis tokios kaip Vengrija privalo pagalvoti, kaip padaryti, kad į jas būtų tinkamai atsižvelgiama. Faktas yra tas, kad ES yra šalių, kurios nesilaiko taisyklių, jos elgesi tarsi taisyklės joms negaliotų ir jos yra visiškai neliečiamos. Dėl to mes atsidūrėme tokioje situacijoje, kai eurozona susiduria su gilė krize. Ir jokio akivaizdaus sprendimo mes nematome. Negana to, susidurėme ir su migracijos krize, kurią irgi labai sunku išspręsti. Kaipgi galima būtų rasti sprendimus? Europai reikia sėkmės istorijų. Mums reikia bendrų pragmatinių sprendimų. Tačiau tam reikia pragmatinio požiūrio. Dėkoju kolegos, labai prašau, kalbėkite neilgiau kaip keturias minutės. Dabar e, Barbara Spinelė, nedaugiau nei keturias minutės. Grazie, prezidentė. Salutai, Nancy. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti profesorius Monti ir Vitorino. Ačiū už tai, kad jie pas mus atvyko, ačiū už jų pasisakymus. Norėčiau pasakyti, kad ta žodis polikrizė, tai yra daugelįpė krizė, visai neįtikina. Manau, kad šis žodis pernelik palankiai, pernelik teigiamai apibendrina dabartinę padėtį. Aš dabartinę padėtį vardinčiau žlugimu. Jeigu yra kilusi didžiulį gili krizę dėl piliečių pasitikėjimo, tai mes vis vykdome tą, politi tą pačią politiką. Tai, ką Wolfgang Minčia yra pavadinęs Marijos Antuanetės um, politiką. Uh, kai mes e, vis e, žarstomės tomis pačiamis optimistinėmis frazėmis, kai krizė yra gili. Dabar dėl kompetencijų. Jeigu ES nebetektų kompetencijų, ji ne, nebetektų ir teisėtumo. Komisija neteko kai kurių kompetencijų dėl to, kad jau buvo kilusi legitimumo krizė. Mišrusių susitarimas e, buvo susijęs su tuo, kad e, krizė jau buvo ištikusi. Aš noriu paminėti keletą dalykų, kuriuos laikau prioritetais tam, kad būtų galima sukurti tokią Europą, apie kurią kalbėjo profesorius Monti, visų pirma turime užtikrinti e, didesnę demokratiją. Tam reikėtų imtis priemonių. Pavyzdžiui, dėl nuosavų išteklių. Čia beje su uh, didžiuliu nekantrumu laukiu ataskaitos, kuri pasirodys apie nuosavus išteklius. Uh, Noriu pabrėžti, kad tie nuosavi ištekliai yra būtini tam, kad Europa galėtų vykdyti naujas funkcijas. Taip pat noriu pažymėti ir skaidrumo aspektą. Nuosavi ištekliai turėtų būti valdomi skaidriai. Beje, referendumas nebūtinai yra blogio forma. nemanau, kad mus ištiks Vaimaro Respublikos likimas. Toliau, kitas svarbus aspektas yra socialinis teisingumas. Ekonominė konvergencija turi turėti teigiamo poveikio ir socialiniams aspektams. Trečias dalykas - dėl atsakomybės už reformas tai svarbus aspektas, jis susijęs ir su pastabomis apie sustarimą su Kanada. Europos Sąjungos valdžia bando atimti iš nacionalinių teisėkuros institucijų e, galimybės primti kai kurios sprendimus. Na ir paskutinė mano pastaba dėl sutarties, dėl planų, arba ir toliau vadovautis šią sutartimą, arba sukurti naujų sutarčių. Na, iš esmės čia norėčiau pasakyti štai ką. Jeigu sutartis turi konstitucinių ambicijų, tai kaip jį būtų galima įgyvendinti, ar jį reikėtų siekti tokią sutartį reikėtų įgyvendinti kiek įmanoma greičiau. Jeigu sutartis būtų tarsi konstitucija, ji turėtų numatyti, kaip veiktų sąjungoje įvairios jėgos, įvairios institucijos. Taip pat čia reikėtų traukti ir tiesioginės demokratijos elementų, nes to labai reikia mūsų piliečiams. Aš žinau, kokia rizika čia kiltų. Uh, Bet manau, kad e, turėtume pabandyti eiti būtent tokiu keliu. Ačiū. Labai ačiū. Mes neturime galimybės išjungti jūsų mikrofonų, todėl aš labai prašau laikyti skirto laiko. E, dabar ponas Serbilkaš. Labai gaila, kad nėra Gifer Hofstadt. Aš mielai su juo padiskutuočiau apie jo pasiūlymus. Norėčiau pasakyti štai, ką aš lankiausi Bratislavoje daug kartų per pastruosius kelias mėnesius. Stebėjau ir Junktinės karalystės kampaniją dėl išeimų iš ES ir padariau atitinkamą išvadą. Aš manau, kad tarpusavio pasitikėjimo trūkumas yra susijęs su Europos demokratijos trūkumu. Tai yra pagrindinė priežastis. Yra įvardyjamos ir kitos priežastys, tačiau iš tiesų tas tektoninis lūžis yra labai stabilus ir jis visiškai prieštaringas stabilumui. Nuo 45 iki 56 Europoje vyko daug skaudžių dalykų. Mano paties tėvas mirė kare. Aš pats gimiau gegužės 10 dieną ir manau, jūs žinote, ką tai reiškia. Buvo manoma, kad Europa pagal naujus susitarimus taps stabili. Bet kai aš prisijungiau prie šio Europos komiteto 84-85 metais, kai prisijungiau prie parlamento, pamačiau, kad iš tiesų yra kūriamas nestabilumas. Tai ir noriu pasakyti šiai auditorijai. Matome krizę. Be to, greitai ją išvysime ir Italijoje. Esmė yra ta, kad ta krizė jau kyla ir Prancūzijoje, matome ją Vokietijoje, per pabėgėlių krizę. Noriu pasakyti štai ką. Reikia užduoti klausimą susijusi su demokratija, reikia kelti klausimą, ar turime pajėgumų reformuotis. Ir čia reikia nepamiršti bendrų rinkimų. O kolega kalbėjo apie tai, kad referendumas yra bailus aktas, o aš pasakyčiau, kad tai yra drąsos aktas. Tai pademonstruoja, kokia yra realybė. Mes matome, kad jaunimas neturi darbo. Matome, kad tas tektoninis lūžis juda tolyn, matome, kad nestabilumas plinta, tad nieko keisto, kad žmonės balsuoja būtent taip, jie ir toliau tai balsuos. Kalbant apie Brexit, noriu baigdamas pasakyti štai ką. Brexitas vyksta puikiai, Armagedono nėra. Nacionalinės statistikos skaičiai rodo, kad eksportas auga, užimtumas, neužimtumas mažėja, mažmeninė prekyba e, gerėja. Tikrai nematome tos pasaulio pabaigos ir Google, ir Facebook, e, ir net Britų e, bankininkysės asociacija veikia puikiai. Todėl baigdamas noriu pasakyti štai ką. Aš manau, kad šviesi ateitis yra kitur o ne toje Europos Sąjungoje, kuri neįgyvendina numatytų tikslų ir kuri netitinka lūkesčių tų, e, kurie 75-aisiais balsavo už likimą Europos Sąjungoje. Jeigu žmonės to nemato, tai man labai gaila, kadangi jūs judate link kai ko, kas kur kas baisiau negu krizė. Dėkoju. Labai ačiū, Simon Malotra, Jungtinė karalystė bendruomenių rūmai. Dėkoju pirmininkė, noriu padėkoti visiems pranešėjams. Labai malonu šiandieną prie jūsų prisijungti. Aš esu naujai suformuoto komiteto narė bendruomenių rūmuose. To komiteto užduotis yra išėjimas iš ES. Aš esu darbo partijos, liberistų partijos narė ir esu šios partijos ekonomikos bei išdo komitetuose. Gal čia Viljamas ir aš nesutarsime dėl kai kurių aspektų. Aš aktyviai pasisakiau už tai, kad turėtume likti Europos Sąjungoje. Ne todėl, kad manau, jog Europos Sąjunga tobula. Mes suprantame, kad sudėtingos politinės struktūros visuomet privalo vystytis. Aš tiesiog manau, kad mūsų narystė ES padarė mus turtingesniais. Aš tikiu, kad ES užtikrino puikiausią taikos procesą pasaulyje. Taip, diskusijos buvo sudėtingos ir ne visi gerai suprato problemas. Visgi, tai kaip vyko diskusijos, nuotaika sklindanti tarp žmonių rodė, kad jie neturi pakankamai informacijos ir supratimo apie ES, nesuprato, kaip narystė ES veikia jų gerovę, jų saugumą ir panašiai. O būtent todėl žmonės balsavo už išėjimą. Labai lengva balsuoti už išėjimą, jeigu manote, kad kažkas yra kaltas už jūsų problemas ir už tos iššūkius, su kuriais susiduria valstybė. Tada aš tikiu, kad tos diskusijos, kurios vyksta šiandieną ir kurios tęsės toliau, bus kalbama apie galių pasidalymą, apie galių pusiausvyrą. Ir mums tai taip pat aktualu, jungtiniai karalystiai tai irgi svarbu diskusijos tęsiasi. Reikia mąstyti, kaip toliau bendrausime su ES. Ir mano ir daugelio kitų požiūris yra toks, kad reikia pagarbių ir išsamių santykių, kadangi jūs ir toliau išliekate mūsų partneriais. Todėl labai svarbu, kad tas ryšys būtų teigiamas. Sakau visą tai, kadangi vyksta diskusijos ir mūsų bendruomenėse. Aš kaip parlamento narė kalbuosi su savo bendruomenių nariais ir žmonės mato, kad čia yra dvi pusės. Praėjusią savaitę mes matėme, kad produktivumas sumažėjo, kad investi, investuotojai nepasitikė valstybę jaunimas mato, kad užsidarė galimybės kai kurios visgi. Mes diskutuojame toliau ir tiek tie, kurie pasilieka, tiek tie, kurie išeina, privalo kartu dirbti toliau. Mes turime pagalvoti, kaip judėsime toliau ir kaip užtikrinsime gerovę. Mes savo komitete kalbame ir apie vyriausybės tikslus, kalbame, kokie turėtų būti mūsų šalies tikslai, kokia rizika iškyla ir negana to tiems, kurie lieka ES irgi yra svarbu kaip suprasti, kokių perinamojo laikotarpio priemonių reikia ir kaip jas įgyvendinti. Visa tai yra labai sudėtinga. Baigdama noriu pasakyti štai ką. Reikia suprasti, kad Junktinėje karalystėje vis dar išlieka skirtingos nuomonės, nėra sutariama, koks turėtų būti tolimesnis kelias. Tarkime, buvo kalbama ir apie laisvą žmonių judėjimą ir koks čia būtų galimas lankstumas. Visa tai bus susiję ir su tuo, kaip ES judės toliau. Dėkoju. Šujazdovski. Pani Przewodnicząca, e, Panowie Profesorowie. Šujazdovski. Pone pirmininkė, gerbiami profesoriai, kolegos, aš sutinku su jūsų filosofija. Nereikia keisti sutarties. Kolegos kalbėjo apie abipusį pasitikėjimą. Sutinku su jumis, bet supraskim, kad reikia apsiriboti abipusių valstybių narių pasitikėjimų. Reikia galvoti ir apie ES institucijų ir valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą. Kad atsikratytumėm euroskepticizmo ir centralizmo, uh, tą turime daryti. Aš pats skeptiškai vertinu tik įvairiausius projektus, kurie e, yra kuriami pas mus, stengiantis primesti tarybai nauja, da, naujus e, veikimo būdus ES viduje. Mano nuomonė struktūra turėtų turėti teisę apsispręsti, kaip veikti. Ji pati turi spręsti dėl savo veikimo metodų. Kalbėjusiai profesoriai kalbėjo, kas galėtų atsitikti ateityje. Gal pirmininkė galėtų išjungti mikrofoną, nes mes labai daug girdim ausinėse. Viešųjų finansų stabilumas yra nepaprastai svarbus. Be to, egzistuoja daug neformalių kliūčių, kurios trukdo laisvai rinkai, bendrai prekybai bendroje rinkoje. Be to, turime kalbėti apie skaidrumą. Gygaldo pranešimą reikėtų čia labai rimtai vertinti. O dabar perinu prie, grįžtu prie sutarčių. Ratifikavimas e, visuomet yra ypatingas sprendimas, jam reikia kvalifikuotos balsų daugumos, o kartais net referendumo. Negalima apeiti žmonių valios. Sprendimas turi būti išmintingas ir priimtina žmonėms. Sì, grazie Presidente, ringrazio anch'io tutti gli oratori che hanno parlato. Labai ačiū. Ačiū visiems, kurie pasisakė. Aš manau, kad diskusija tokiu istoriniu momentu yra tikrai būtina. Labai svarbu suprasti, kaip įveikti šią krizę, kuri dabar apėmusi praktiškai visas valstybės narės. Kaip kad sakė ir profesorius Monti, turime galvoti ne tik apie tai, kaip pakeisti institucijas, bet turime nepamiršti ir dar vienos svarbios temos, kuris susijusiu su politinė kultūra ir dėl kurios ES valstybės narės gali būti ES. labai svarbus politikų vaidmuo įveikiant dabartinę krizę. Ar keisdami institucijas mes galime sustabdyti ES krizę? Manau, kad tai tik iliuzija. Tam reikėtų kultūrinės politinės revoliucijos ir atrasti naujų būdų, kaip būti kartu Buvo kalbėta apie referendumus, apie tai kalbėjo ir pirmininkas Brok. Štai Italijoje įvyks referendumas ir italai turės apsispręsti, ar jie pritarė dabartiniai vyriausybė, ar pritarė būti valdomi būtent taip. būti valdomam, tai yra tam tikra pasivi forma, kai neįmanoma kištis į demokratinius procesus. O ką reiškia valdyti? Tai reiškia dalyvauti demokratiniuose procesuose, bet taip pat prisijimti ir atsakomybę už priemamus sprendimus. Norėčiau, kad e, būtų kalbama apie valdymą, o ne apie buvimą valdomu. Dabar dėl susitarimo su Kanada. Čia irgi buvo iškilęs nacionalinių parlamentų vaidmens klausimas ratifikuojant mišraus pobūdžio susitarimus. Kiekviena valstybė narė turi savo nacionalinę ekonominę politiką. Ar valstybės narės turi turėti galimybę įsikišti ratifikavimo procesus, kai sudaromi tokie svarbus susitarimai? Taip, tai yra esminis dalykas, norint užtikrinti uh, ir tą abipusį pasitikėjimą, apie kurį buvo kalbėta. Valstybės narės dabar tarsi įtikinamos, kad Europinių lygmenių priimami sprendimai yra geri. Mes turėtumėm išmokti pamokas, uh, kurias gavome pastar, per paskutinius referendumus, kai buvo tiesiog pasipriešinta um, valdžiai. Taip atsitinka dėl to, kad priimant sprendimus neatsižvelgiama į e, visų piliečių poreikius. Pagal Italijos konstitucijos 138 straipsnį Dar norėčiau pasakyti, kad e, pagal 138 straipsnį tam, kad referendumas įvyktų, reikia, kad e, savo valią išreikštų du trečdaliai rinkėjų. Kolegos, prašau kalbėti trumpiau. Panas Ažubalis. E, ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami draugai, kas performuos ES? Briuselis ar valstybės narys aukščiausių lygmenių? Kam priklauso ES projektas? Kas už jį yra atsakingas? Tai yra esminiai klausimai. Tačiau šiandien, aš manau, negalėtumėm gauti atsakymą juos, bet reikėtų tęsti tokį darbą. O aš norėčiau pateikti porą pastabų apie ataskaitą, pranešimą tiksliau, kurį teikia mano mielas draugas Elmaras ir jo gerbim kolegos. pagal šį pranešimą e, susidarytų daugia greitį Europą, o greičiausiai jokios Europos. Kai kas, kas perskaitė, kai kas perskaitė tą pranešimą, galės pasakyti, kad čia siūlomos priemonės nepagerins ES institucijas, bet greičiau sugriaus ES. Gilėjanti centralizacija, daugiau galių suteikimas Europos institucijoms, vienbalsio sprendimų primimo proceso atsisakymas, tokie pasiūlymai yra provokaciniai ir jie jau anksčiau yra e, destrukcinių galių pademonstravę. Prisiminkim, kad visai neseniai prieš pat Brexit referendumą ES lyderiai kreipėsi, kad ES taptų gilesnė ir ES rinkimų, ES parlamento rinkimų teisė būtų peržiūrėta. Britanijoje dėl to kilo įsiutis. Galbūt mano klausimas retoriškas, bet gal kas nors vis tik atsakytų. Kodėl tokie centrifuginiai pasiūlymai yra teikiami. ES integracijos gilinimas tuo metu, kai e, skyla e, susiskaldimo nuomonės, gali atnešti tik nepageidaujimų pasiekmių. Jeigu siūlome, kad daugiau galių turi būti suteiktas supranacionaliniams institucijoms, bet sutartis paliekame neliečiamomis, nėra e, E, geras veikimo būdas dabartinėmis aplinkybėmis. Mano nuomonė, reikėtų nebijoti formuoti skirtingus ES plėtros scenarius. Atvirai turėtumėm kalbėti apie už ir prieš. Daug e, objektyvių faktorių rodo, kad ES piliečiai nori būti daugiau girdimi. E, be to yra sakančių, kad e, E, kas galbūt nuneiks, bet objektyvi tiesa yra tokia, kad būtent e, nacionalinė valstybė yra demokratijos garantija, nes tai yra vienintelis e, teisėtas suverenas. Todėl vienintelis sprendimas atsikratyti institucijų sąstingio yra siekti susitarimo tarp valstybių narių. Visi ES sprendimai turi būti uh, E, teikiami vienbalsiam balsavimui, o ne kvalifikuotos daugumos balsavimui. Mes turime puikios sprendimų e, prieimimo praktikos užsienio reikalų taryboje. E, vienbalsiškumą pasiekti visuomet yra sudėtinga, bet mes politikai tam čia ir sėdime. Kvalifikuotos daugumos balsavimas sukuria tik tai nepagristas varžybas ir antitezė joje yra savaime užkoduota. Uh, E, jeigu ir toliau bijosime išjudinti institucijų stagnaciją e, valstybėmis narėmis, tai mes tik tai sukursime dar daugiau pasitraukimų iš ES. Ačiū. Marija. Marija Triantafilų. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos. susidurėme su didžiausia pabėgėlių krize, su didžiausiu e, tautų kraustimosi e, moderniame pasaulyje. Tuo pat metu e, Europa ištikta daugelio krizių. Tai yra rimtas išbandymas ES. Matėm, kad ES tas krizės atremti nebuvo pasirengusi. Ir ji neveiksmingai stengiasi tą padaryti. Matėme, kad daugelie valstybių narių uh, atsirado milžiniška skola. Ir dabar skola tampa e, žmonių kontrolės, tautų kontrolės priemonė. Vis daugiau biudžetinės drausmės priemonių taikoma, vis mažiau prisuguriama darbo vietų. Matome, kaip primetamos e, įvairios finansinės priemonės per stabilumo ir augimo paktą, nepaisant to, kad jos yra neveiksmingos ir sukuria tik dar daugiau problemų ir finansinės drausmės e, sunkumų. Taigi pats laikas keisti kursą, laikas sukurti naują inde, idealų uh, komplektą, kuriame uh, dominuotų uh, kova su neligybė, neteisingumu, socialinių teisų užtikrinimas, socialinės sanglaudos užtikrinimas ir pagarba įvairoviai. Reikia naujos e, sutarties tarpusavyje. Mes turime iš naujo įtvirtinti svarbiausias kolektyvinės iniciatyvas žmonių akise. Mums reikia perpaskirstyti turtą. Mes turime imtis priemonių, kurios leistų apsaugoti aplinką. Turime sustabdyti tą nežabotą biudžetinės drausmės politiką. Baigime taikyti politiką, kuri kuria Europą tvirtovę. Turime išspręsti pabėgėlių krizę, solidarumo e, ir e, migrantų priimimo politikos e, rėmose kad tuo pat metu mes kaiminiuose regionuose, artimuose rytuose, Sirijoje turim siekti taikos, turime imtis priemonių, kad e, ten įsivyrautų tauta. Taika, kad nebeliktų priežasčių pabėgėliams pas mus atvykti. Karus reikia sustabdyti. Daugelis valstybių narių, tiesą sakant, dalyvauja tame procese. Kipro problemą turime taip pat išspręsti. Nebegalime daugiau taikstytis su e, suskaldyto Kipro padėtimi Pasiūlymų yra pateikta labai daug. Pavyzdžiui, mūsų ministras pirmininkas iškelia iniciatyvų specialių ir jos galėtų pasitarnauti naujai drąsiai politikai, kuri galėtų būti sukurta. Tai yra reikalinga visiems ES piliečiams, tai būtų būdas atkurti pasitikėjimą. Pavyzdžiui, norėčiau paminėti kai kurias politikos sritis. Europos strateginis investicijų fondas turėtų būti bent dvigubai padidintas. Turime ieškoti geresnių finansavimo šaltinių, turime mažinti užimtumą tose valstybėse, kur nedarbas labai aukštas, turime kovoti su mokesčių vengimu ir agresyvimis mokesčių planavimo politikomis, turime kovoti su socialiniu dempingu. Pabėgėlių politikos srityje reikia išsamios visos Europos prieglaušių prieimimo sistemos ir pabėgėlių paskirstimo sistemos. Be to turime įgyvendinti jau priimtus Europos tarybos sprendimus dėl pabėgėlių paskirstimo. Taip pat turime sutelkti dėmesį į e, nelegalios migracijos priežastis. Turime glaudžiau bendradarbiauti tarp su mumis e, viduržėmio jūros valstybėmis. Taip pat turime bendradarbiauti geriau su trečiosiomis šalimis aplink viduržėmio jūrą. Galiausiai turime sutelkti dėmesį į skaidrumą. demokratinis legitimumas nacionaliniams parlamentams ir Europos parlamentui dabar labai rūpi, bet to neturėtume priimti kaip savaime suprantamo dalyko. Piliečiai nelaukia, kada bus e, apie kokias politinės priemonės naujienose sakoma, žiniuose sakoma. Žmonės jaučia problemas kasdienėme gyvenime ir žino, kad e, viena vienintelė priemonė ar viena vienas politinis sprendimas gali sukurti vienybę ir tokio pobūdžio ir sprendimų mums reikia. Lenkijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes kalbame apie parengtąjį pranešimą. Gal galėtų uh, pranešėjas pristatyti visus savo pasiūlymus detaliau. Aš girdėjau, ką jis jau sakė, tačiau aš esu įsitikinęs ir aš manau, kad mes visi čia esantis esame įsitikinę, kad nebegalime tik tai klausytis šioje salėje taikiai. Mes turime klausytis pirmiausia e, piliečių, neapsirimo apsiribuoti tik tai šios salės rėmais. E, mes esame tikri, kad šiandien pranešėjas bandys mus įtikinti savo argumentais, bet kai aš grįšiu į Lenkiją, aš turėsiu kalbėti su rinkėjais. Rinkėjai sakys, jūs klystate, mano valstybėje padėtis nėra tokia. Mano piliečiai nebenori ES, kuri dar labiau siektų integruoti valstybės. Ir man atrodo, kad padėtis tokia ne tik Lenkijoje. Man atrodo, kad visur Europoje piliečiai laukia stiprios, racionalios Europos kuri mums garantuotų saugumą kartu su NATO, tačiau mes negalim ieškoti vieno bendro sprendimo visoms problemos, tai yra integracijos recepto. Ne pirmą kartą aš jau šiandien kalbu. E, visi piliečiai e, pakeitė savo poziciją į Europos integraciją. Ir e, mes e, žinome, kad anksčiau, e, kai vykdavo referendumai dėl ES, būdavo kitaip balsuojama. Bet dabar, man atrodo, mes čia, būdami nebesuprantame, kad piliečiai nebenori dar daugiau integracijos, prarado norą dar daugiau integruotis. Dabar jau yra valstybių narių, <clears throat> kurios ir toliau siekia integracijos, bet ko nori jų žmonės. Žmonėms to nereikia ir mes negalim nekreipti dėmesio į žmonių nuomonę. Mes, nereiškia, kad mes nenorim ES, nereiškia, kad mes nenorim jos kartu kurti. Taip, mums reikia ES, mes norim, kad ji būtų stipresnė, bet ji turi būti pagrista suverenių valstybių principu. Aš sutinku su Elmaru Broku. Dėl kompetencijų padalinimo. tarp Europos komisijos, tarybos. Europos komisija nėra tobula. Europos komisija irgi klysta. <clears throat> Ji nuvertina valstybių narių val, nacionalinių parlamentų įtakingumą. Pagalvokit, pavyzdžiui, apie darbuotojų komandiravimą arba geltonosios kortelės direktyvą. Faktas yra tas, kad teisėkros procedūros yra aiškiai apibrieštos ir mes matome, kaip Europos komisija tas taisyklės pažeidinėja. Ji nesilaiko įprastos teisingos teisėkūrinės procedūros. Pone Brokai, jūs kalbėjote apie <clears throat> sutartis. Faktas tas, kad 1993 metais Vokietijos konstitucinis teismas priėmė sprendimą dėl Maastrichto sutarties ir sakė, kad būtent valstybėms narėms tenka galutinis sprendimas, galutinių žodis dėl sutarčių įsigaliojimo. Ne sąjungos institucijos, o valstybės narės. Baigdamas galiu štai ką pasakyti. ES sukūrimas yra sunkus darbas. Čia kaip uh, E, geros kokybės patiekalas. Reikia užtikrinti, kad visi aromatai atsispindėtų. Tas patiekalas neturi būti per sūrus, per rūkštus ar per saldus. Visos smulkmenos turi būti suderintos. Ir aš tikiuosi, kad taip galvodami mes rasim teisingą sprendimą. Da, ačiū. Labai ačiū už tokią įdomią popietę. Diskutija tampa vis ir įdomesnė ir įdomesnė, nes šiandien kalbame apie ateitį ir apie ES legitimumą. Man atrodo, dokumentuose, kuriuos e, turim prieš akis, yra kalbama apie tai, ką galim padaryti šiandien ir ką galim padaryti tolimesnėje perspektyvoje. Bet artimiausių metų bus labai svarbu e, rimčiau įvertinti demokratiją ir skaidrumą. Jeigu pažvelgtumėm į problemas, su kuriomis susiduria Europa piliečio akimis, jeigu pažvelgtumėm, ką daro taryba, tai suprasumėm, kad viskas yra susijęs su skaidrumo stoka. Labai svarbu, kad visos institucijos dirbtų skaidriai. Tiek, kiek aš suprantu demokratiją. Pone Monti, mane nustebino tai, kad jūs kalbėjote apie ratifikavimą Jūs tarsi negalėjot pasakyti, kas parlamentarams buvo pateikta ant stalo. Bet jeigu taip mąstysim, tai tik tai konfliktus sukursim, o ne bendradarbiavimą. Labai svarbu, kad mes referendumus vertumėm labai rimtai. Parlamentai turi ratifikuoti visas sutartis. Klausykimės vieni kitų. Baisu buvo tai, kad prieš porą savaičių, prieš keletą savaičių E, iškilo problema, kai vienas regioninis parlamentas atsisakė ratifikuoti setą sutartį su Kanada. Vienas regionas drįso kovoti su visa komisija, bet e, institucijos buvo priversos įsiklausyti. Taip mes turime dirbti. Demokratinė sistema turi būti rimtai vertinama visur. Short, Trumpai ir aiškiai, labai ačiū. Jonas Gunnarsson iš Švedijos. Taksumi. Labai ačiū. Pirmininkė, visų pirma, noriu pasakyti, kad aš klausiausi Elmaro Broko ir jis sakė, kad mes visi sutarėme dėl to, ką turi daryti ES ir ką nacionalinės valstybės turi daryti. Aš irgi pritariu tam tokio mintim. Deja, jau šioje salėje matome, kad ne viskas taip veikia iš tiesų. Iš to ir gimsta visos problemos. E, valstybių narių solidarumo stoka, kuris įspindi taryboje, akivaizdžiai egzistuoja. Dėl to atsiranda pasipriešinimas ES. Ir e, net nėra tiek griežtai kalbama apie tai, kaip veikia institucijos. Bendrai yra prieštaravimo Europos Sąjungai. Ir e, čia mes kalbame apie tai, kaip veikia parlamentas, komisija ir taryba. Bet iš esmės problema glūdi E, tame, kad sprendimai nėra įgyvendinami. Labai aiški problema yra migracijos politika, migracijos krizė. Dėl to pasitikėjimas ES labai smarkiai susviravo. Žinoma, nacionaliniams parlamentams čia labai didelė atsakomybė tenka. Jie yra atsakingi už tai, kaip elgesi jų vyriausybės e, sostinėse. E, tą uždavinį reikia labai rimtai vertinti. Tik tada pabėgėlių sistema galės iš tiesų funkcionuoti. E, negalime e, čia nebūti solidarus, nes kitaip e, visa sistema žlunga. Mes negalime uh, išspręsti tų problemų, rengdami vairiausius dokumentų pasiūlymus ir panašiai. Mes pirmiausia turim siekti pasitikėjimo tais, kurie sėdi prie darybų stalo. Jeigu to pasitikėjimo nebus, tai sistema neveiks. Uh, prieš šešerius metus uh, E, Lisabonos e, e, sistema buvo peržiūrėta ir tai buvo rimtas išbandymas susidiarumui, sprendimo prieimimo procedūrai. Deja, matom, kad ne mes, nacionaliniai parlamentai, tą darbą, sutarties nagrinėjimo darbą atlikome. Europos parlamentai turėtų, atsiprašau, nacionaliniai parlamentai turėtų studijuoti visus pasiūlymus, bet ne visuomet tai būna. Uh, E, mes turėtumėm stiprinti mūsų nacionalinių parlamentarų įtaką sprendimams primamiems ES lygių. Mes negalim nieko kito kaltinti, jeigu patys nedarome to darbo. Ir e, dabar aš norėčiau kreiptis į tuos kolegas iš nacionalinių parlamentų. Grįžkit į savo valstybės ir kalbėkite su savo kolegomis. E, turi būti parlamentinė kontrolė užtikrinta. Nacionaliniams parlamentams tenka tokia atsakomybė. Jeigu tos atsakomybės jie neneš, tai sistema tiesiog nefunkcionuos. Like... Labai ačiū. Dabar pereisiu prie mūsų prelegentų. Profesoriau Monti, gal jūs galėtumėte jau sureaguoti ir e, paskui Elmaras. Just... Ačiū, ponė pirmininkė. Vieną tik pasibėjimą išsakysiu. Mano pagrindinė reakcija išklausiu šios diskusijos. Aišku, mes visi žinome, kad bendrai Europa yra krizinėje padėtyje, kritinėje padėtyje. <clears throat> Labai įdomu, matyti, kiek daug žmonių sieja ES nefunkcionavimą su pačia ES. Ir be abejo, mes pabrėžėme, kokia svarbi yra demokratija, kaip svarbu klausyti žmonių, nes kitaip mes nesukursim e, įspūdžio, kad mums e, e, rūpi žmonės. Jeigu taip nėra, tai galite mane pataisyti, bet uh, apkaltinti viską, kas ES uh, e, neveikia institucijų lygmeniui, mano nuomonė, nėra teisinga. Mano nuomonė didelė dalimi nacionalinės politinės sistemos didina tą neveikimą ir prisideda prie legitimumo krizės. Kaip ir daugelis jūsų čia, aš esu nacionalinio parlamento narys. Aš esu Italijos senatorius. Ir mums visiems patinka demokratinės sistemos, kurias turime. Ir tikimės, kad išliksim demokratiją. <clears throat> Tačiau nereikėtų nuneikti fakto, kad mūsų nacionalinių politinių sistemų veikimas greičiausiai ir sukėlė tą betvarkę, kuri dabar susidarė Europos Sąjungoje. Nenoriu viršti man skirtų poros minučių, bet e, mesgi esame pripratę prie tokių nacionalinių politinių sistemų, kuriuose dominuoja lyderis. Dabar nacionalinės politikos sistemos E, yra valdomos trumpai ateinančių jėgų, trumpam ateinančių jėgų. Dažnai e, vyriausybė galvoja tik tai, kaip būti išrinktai ir e, patekusi valdžia vėl galvojama, ką daryti, kad dar kartą būčiau išrinktas. Labai trumpa mąstymo perspektyva pasidaro ir galvojančių apie tolimą perspektyvą yra labai nedaug. Tiesą sakant, apie tai turbūt galvoja tik tai Kinija. Uh, Europoje tai nėra gerai, bet e, tai, apie ką aš kalbu dabar, e, gali, e, tai galioja ir Junktinėms Amerikos valstijoms. Man atrodo, kad apskritai kiekvienoje valstybėje politiniai procesai kažkaip evoliucionuoja ir ta evoliucija nebesutampa su tarptautinė integracija. Galbūt teks mums ir pamiršti apie Europos ir tarptautinę integraciją, nes tai darosi jau labai sunku ir dar kartą tada turėsim e, prisiminti istoriją, pasimokyti iš istorijos. Be jokios integracijos, ne, be perteklinės, ne, nekalbu apie perteklinę integraciją, bet jeigu Europoje nėra integracijos, kyla karai. Viskas labai paprasta. Anksčiau valstybės narės ir jų lyderiai yra dėję pastangų sukurti bendrus Europos namus. E, buvo manoma, kad tai tarnaus ir nacionaliniams interesams. Dabar žinome, kad taip nebėra. Brexit referendumas ir tai, ką padarė ministras pirmininkas Cameronas, uh, didelė dalimi atspindi tai, ką daro e, ir kitų valstybių vyriausybės. Yra galvojama apie savo paties asmeninius interesus ir politinės partijos interesus, dar žinia net apie valstybės vyriausybę. Aš esu buvęs Europos tarybos narys. Ir mūsų demokratijų pobūdis dabar yra kitoks, yra tiesiog uh, visi apsėsti tik tai visuomenės nuomonė, busimų rinkimų rezultatais. Tai yra labai rimtas apribojimas e, politikams. Ir Europos vadovų taryboje 28 valstybių vadovai apsimeta, kad sprendžia Europos labui, bet iš tiesų kiekvienas galvoja, kaip apsaugoti savo poziciją. Ir tai, kad Brexit rezultatas buvo toks, ir kad ponas Cameronas, aš labai galėsau, kad jo nebėra, mes su juo buvom geri draugai, e, sumokėjo tokią didelę politinę kainą, duoda e, didelį e, signalą kitiems politiniams lyderiams, kad nebeturim būti tokie cinik, cinikai. Tačiau aš manau, kad jeigu mes, kaip piliečiai, nepasikeisime ir nepradėsime atsakingiau elgtis, ir atsakingiau vertinti savo pačių valstybių sistemas. Ir jeigu mūsų lyderiai nebus atsakingesni nacionalinės ir tarptautinės integracijos atžvilgių, tai e, ta integracija sustiprės, nesustiprės. Mes dabar kalbam apie Europos integracijos silpnėjimą. Ir kai kas iš jūsų sakėte, kad mes norim stipresnės Europos, bet be integracijos. Deja, tai yra E, nelogiška mintis. Logiškai e, tai nepaaiškinama, neįmanoma. Tai yra mano asmeninė nuomonė. Aš pats dešimt metų dirbau Europos komisijoje ir šiek tiek patirties turiu sukaupęs iš vienos valstybės. Bet nemanau, kad mes galime sukurti Europos Sąjungą e, kaip puikių nacionalinių demokratijų rinkinį. Kažiai ar tai gali veikti. ES problemų šaknis yra dabar tokios, kad e, nacionalinės sistemos yra per silpnos integracijai išlaikyti. Tai negal, to negalime prilyginti suverenumo išlaikymui, jeigu atvirai kalbant. Aš manau, kad reikia kalbėti atvirai. Dabar Mercedes ir Elmaras, ar norit sureaguoti? Kuris iš jūsų norit? Mercedes pasakė, kad aš turėčiau pradėti. Taigi, visų pirma, noriu pasakyti štai, kad e, demokratijos krizė yra e, ne vien tik tais ES krizė, tai yra ir kitų valstybių krizė. Nereikėtų tos demokratinės krizės primesti vien tik tais Europai. E, štai matome, kas vyksta Junktinėje karalystėje. Dabar ten teigiama, kad negalima balsuoti dėl 50 straipsnio. Bet negalima vien tik tais Europos kaltinti dėl e, demokratinės krizės. Negalima vien tik Europos kaltinti tuo, kad čia vadovaujamas emocijomis, o ne faktais. Antra, Kompetencijos valstybių narių rankose, būtent valstybės narės e, turi užtikrinti Europos vienybę. Jos gali e, suteikti kompetencijas, bet jas gali ir atsijimti. Jeigu kažkokias kompetencijas dabar turi ES, tai jas kažkada yra suteikusi, suteikusios valstybės narės. Mano ir Breso pranešme mes uh, Nekalbame apie naujas kompetencijas. Bet aš norėčiau, kad Junktinė karalystė mums dabar nepatarinėtų. Jūs patys spręskite savo Brexit problemą, mes savo problemas išspręsime patys. Štai, pavyzdžiui, Junktinės karalystės vyriausybė prieš Brexit pavedė atlikti tyrimą tam, kad nustatytų, kokias kompetencijas reikia atsiimti. Rezultatas buvo nulis, jokių. Vokietijoje buvo atlikti panašus tyrimai, kokias vals, kompetencijas valstybės narės turėtų atsimti iš ES. Atsakymas buvo nulis. Taigi svarbu, kaip tos kompetencijos yra suprantamos. Galima ginčytis be galo be krašto. Beje, negirdėjau nei vieno pasiūlymo apie tai, kokias kompetencijas reikėtų atsimti. Niekas nėra pateikęs pasiūlymo, kokias kompetencijas valstybės narės turėtų atsiimti. Niekas tokio pasiūlymo nepateikęs. Tai mes kalbame apie tai, kaip valstybės narė supranta tas kompetencijas, kurias suteikia Europos Sąjungai. Jeigu suteikėte Europos Sąjungai kompetencijų, tai duokite ir instrumentų. Dabar sakoma, kad dėl migracijos krizės kalta ES. Europos parlamentas, Europos komisija jau seniai siūlė sukurti e, sienų apsaugos tarnybą. Nacionalinės valstybės narės tam prieštaravo. Toliau saugios kilmės e, saugių kilmės šalių sąrašas, komisija tokį pasiūlymą teikia, valstybės narės priešinasi. Jeigu mes norime saugumo, tai reikia pasinaudoti sutarties galimybėmis. Apie tai buvo diskutuota Bratislavoje. Buvo kalbėta apie tai, kad reikia e, didesnių pajėgumų, geresnių struktūrų. Jeigu ES valstybės narės e, išleidžia e, saugumui ir gynybai 200 milijardų eurų, vis tiek turime nulinį rezultatą. Rezultatas jokingas, nors sumas didžiulės. Europos Sąjungoje yra ir tokių valstybių narių, kurios tikrai e, daug investuoja į gynybą. Valstybės narės e, išleidžia milijardus eurų, bet nekoordinuoja savo veiksmų kalbam apie tai, kad yra 38 e, tankų transporteriai, bet veiksmai nekoordinuojami. Jeigu 2008 metais mes e, būtumėm turėję tokių instrumentų, uh, E, kurios turime dabar, tai būtumėm galėję išvengti iš viso krizės. Taigi kalbu ne apie tai, kad reikia daugiau e, kompetencijų, reikia e, daugiau galimybių tomis kompetencijomis pasinaudoti. Nevert, nereikia kaltinti Europos Sąjungos, o paskui jai nesuteikti tų instrumentų, kurie jai būtini. Tai Apie tai būtina kalbėti. Štai, pavyzdžiui, Danija, pavyzdinė šalis. Na, o Valonijos priemonės nebuvo uh, nukreiptos prieš Europos komisiją. Valonijos pasipriešinimas buvo nukreiptas prieš Belgijos vyriausybę. Uh, Belgijos valdančioji partija norėjo CETO susitarimą. Jeigu mes sakome, kad turi būti vykdoma prekyba ES lygmenių, tai ES reikia ir atitinkamų instrumentų. Taip pat reikia ir tinkamų sprendimų prieimimo struktūrų. Ar mes norėtumėm, kad, pavyzdžiui, tokios šalis kaip Luksemburgas ar Malta vienos dėrėtųsi su Kinija dėl susitarimo, prekybos susitarimo, ar tai alternatyva? Ta pati pasakyčiau apie jungtinę karalystę. E, Jungtinė karalystė galės dėrėtis e, su JAV dėl prekybos sustarimo kaip 51-oji valstija. Junktinė karalystė neturės jokios, jokios svorio tose darybose. Nepamirškime, kad dėrybiniai partneriai labai skirsi savo dydžiu. Toliau subsidiarumo klausimas. Tai yra labai svarbi užduotis e, visais politiniais lygmenimis. Tai yra būtina. Europa turi e, veikti geriau, bet čia reikia nepamiršti ir solidarumo. Bet sunku apibriežti, kas yra solidarumas. E, neturtingos šalis solidarumą apibrėžia vienaip, E, turtingos kitaip. Reikia rasti kompromisą. Toliau geltonoji kortelė. Tai yra puikus dalykas. Aš pats esu išradęs ir oranžinę kortelę. Tai reiškia, kad jeigu susitinka tam tikras nacionalinių parlamentų skaičius, tai Europos parlamentas arba Taryba gali priimti sprendimą e, Europos komisijai nepateikus ir pasiūlymo. Mūsų pranešime mes siūlome užtikrinti geresnės galimybės šiame procese nacionaliniams parlamentams. Bet jūs patys tomis galimybėmis turite pasinaudoti. Taigi mes teikiame pasiūlymą, kaip būtų galima padėti pagerinti. Ir manau, kad tai yra um, išeitis. Aš kalbu ne apie naujas kompetencijas, bet apie tai, kad reikia daugiau instrumentų. Dėl tarybos. Tai yra esmenis dalykas. Nacionalinės vyriausybės turėtų prisijimti atsakomybę už savo piliečius, turėtų prisimti atsakomybę už savo sprendimus. Neteisinga kaltinti Europos komisiją. Europos komisija negali priimti nei vieno teisės akto. E, Viskas sprendžia Europos parlamentas ir taryba, tai yra nacionalinės vyriausybės. labai svarbu užtikrinti ir tinkamą skaidrumą, ne vien tik tais atsakomybę. Matome, kokie iššūkiai mūsų laukia. Kokius iššūkius kas gali išspręsti? Aš manau, kad svarbu vadovautis uh, faktais, o ne emocijomis. Reikia orientuotis į sprendimus. E, politikai daug kalba apie kompetencijas, piliečiai daug kalba apie sprendimus. Ačiū. Thank you, Mercedes. Grazie, Presidente. Ma, mm, as... Mercedes Bresa. Ačiū, pirmininkė. Klausiausi diskusijos ir prisiminiau uh, ką neseniai pasakė, ką pasakė Vokietijos filosofas Abermas. Jis sakė, kad Europos Sąjunga arba išliks vieninga, arba jos nebeliks pasaulio istorijoje. Man atrodo, kad Junktinė karalystė jau pasirinko pasitraukti iš busimos pasaulio istorijos, na, o mes visi turime prisimti savo atsakomybę. Jeigu uh, viena šalis po, galima pasirinkti, ar viena šalis po kitos paliks Europos Sąjungą, ar bus sužlugdytas tas didžiulis darbas, kuris trunka jau 50-60 metų. Norėčiau priminti vieną dalyką, apie ką kalbėjo ir kolega Brok visų demokratijų istorijoje yra tik vienas būdas, kaip užtikrinti, jog būtų gerbiami piliečių pageidavimai. Paskaitykite uh, sutartis, pamatysite, kad ES yra praktiškai federacinis darinys. Taigi reikia rasti tokį metodą, kuris atspindėtų daugelio piliečių ir valstybių valią. Na ir iš esmės tai yra tas metodas, kurį ir dabar numato sutartis. Europos parlamentas e, atstovauja piliečius, na, o taryboje balsai primami kvalifikuota balsų dauguma. Europos Sąjungoje reikia priimti daug sprendimų, nes, kaip sakė kolega Brok, ES turi daug kompetencijų, kurias, kurios ir buvo suteiktos ES e, nacionalinių parlamentų dėka arba ratifikuojant įvairius sustarimus. Tomis kompetencijomis ir reikia naudotis. Jeigu jomis nebus naudojamasi laiku ir jeigu nebus primami kokybiški sprendimai, tai tuomet ES nesugebės tinkamai veikti. Dėja, neturėjome laiko. E, ir beje, e, neišgirdome, ką pasakė, ką būtų galėjęs pasakyti kolega Ferhofstadt, kuris negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Bet e, mes dirbdami vadovavomės prielaidą, kad nacionaliniai parlamentai jau atliko ratifikavimą. Taigi, jeigu ES turi kompetencijų, jomis turi tinkamai, skaidriai, demokratiškai naudotis. Vienbalsiškumas nėra e, e, demokratija. Vienbalsiškumas tai yra tam tikras blokavimas ES veikimui. Jeigu e, sutartis numato ir daugumos balsavimą, vis tiek paprastai siekiama vienbalsiškumo. bet ar ginamina nacionaliniai interesai? Bet atkreipsiu dėmesį tai, kad nacionaliniai interesai labai dažnai yra tokie patys kaip ir ES interesai. Tai ypač svarbu mažoms šalims, kurios vienos nebūtų sugebėjusios eiti į pasaulio istoriją arba galbūt e, e, būtų labai sudėtingoje ekonominėje situacijoje. Žinome, e, kokioje būklėje buvo kai kurios šalis prieš įstopimas į Europos Sąjungą. Ta pati pasakyčiau ir apie savo šalį. Na, o būdama Europos Sąjungos nare, Italija gavo tikrai labai daug naudos ir ko gero tą patį galėčiau pasakyti apie mūsų visus. Aš kalbu ne vien tik tais apie rinką. Kalbu apie įvairias normas, e, taisyklės, kurios mums padėjo sukurti stiprią ekonominę prasme Europos Sąjungą. Be abejo, reikia žengti prieki, paisant valstybių narių nacionalinių kompetencijų. Kaip kad sakė profesorius Monti, Svarbu, kad nebūtų pažeidžiamos ir valstybių narių kompetencijos. Per tarybą valstybės narės dalyvauja sprendimų prieimimo procese. Mes savo pranešime jums priminame, kad tas sprendimo prieimimo procesas, kad jūs turėtumėte dalyvauti tame sprendimo prieimimo procese. Taip pat ir nacionalinės vyriausybės turi daugiau kalbėti turi suteikti ir labai konkrečius įgaliojimus į Bruselį atvykstantiems ministrams. Taigi būtina suteikti e, ir ministrams reikalingus e, įgaliojimams tam, kad jie e, atstovautų savo piliečių interesus. Aš suprantu, kad jūs turite savo politinės pozicijas, bet kai kalbame apie institucijas, tai matome, kad kai kurie piliečiai prieš jas e, protestuoja, nes e, negavo tinkamų atsakymų kriziai įveikti. Tai yra institucinė. Tai su institucinėmis, o ne su politinėmis dėrybomis arba diskusijomis susiję klausimai. Kaip galima būtų užtikrinti, kad sprendimų prieimimas e, Europoje būtų demokratiškesnis, skaidresnis ir labiau suprantamas piliečiams? Kaip užtikrinti geresnį ryšį tarp mūsų ir nacionalinių parlamentų? Kaip nacionaliniai parlamentai turėtų užtikrinti geresnį ryšį su savo vyriausybėmis? Tai yra svarbus dalykai, norint sukurti veiksmingą mechanizmą. Ne tik tarp 28 valstybių narių, bet ir valstybių narių viduje. Visas procesas labai sudėtingas, kompleksiškas ir jį galima būtų vertinti ir iš institucijų pusės. Vien tik tais atlikus kažkokią reformą ir negausime konkrečių rezultatų. Bet tos reformos padeda siekti rezultatų. arba vėliau jos gauti. Nežinau, ar turėjote laiko perskaityti tuos dokumentus, kuriuos jums pateikėme. Manau, kad tie dokumentai galėtų būti naudingi ir nacionaliniams parlamentams turiuomenį tiek teisėkuros procesus, tiek ir teisės aktų taikymą bei informavimą apie juos. Eurozonos valstybėms labai svarbus yra Europos semestras. Taigi tas Europos semestras tikrai gali mums atnešti tų rezultatų, kurių visų norime. Labai Jums dėkojame už įvykusią diskusiją. Norėčiau Jūsų paprašyti pagalvoti apie tai, kad dažnai institucijų veikimas yra svarbus ir vertinant viską iš politinių aspektų pusės, apie ką jūs ir kalbėjote. ES veikimo sutartyje yra taisyklių ir dėl glaudesnės integracijos. Kas nori dalyvauti glaudesnės integracijos procese, tą ir gali padaryti, kas nenori, gali e, tame procese ir nedalyvauti. Kaip, kad sakė kolegos iš Anglijos, iš Jungtinės karalystės, e, sutartis numato ir galimybę pasitraukti iš ES, jeigu buvimas ES yra toks jau nepakeliamas. Get, so Minutėlę Elmaras paprašė pasisakyti. Ačiū. Labai trumpai dėl kvalifikuotos balsų daugumos. Jis, e, ši e, dauguma yra e, būtina visoms 28 valstybėms narėms. Nėra, negali būti vidaus rinkos be sprendimų prieimimo daugumos būdu. Aš čia nekalbam jau apie tokius konstitucinius klausimus kaip starties keitimas, toliau suverenitetas. Valstybės narės e, atsisako dalies suverenitetą perleisdamos kompetencijas. Ir tuomet valstybės narės turi e, pripažinti ir atitinkamą sprendimų prieimimo procesą. Aišku, galima kreiptis ir uh, E, į Europos teisingumo teismą. Bet negalima perdavus kompetencijas vėliau sakyti, dabar aš suvereniai jums spręsiu savarankiškai. Tai yra neįmanoma. Nors kartais e, tokių nuomonių ir girdime iš Varšuvos ar iš Budapešto. Labai ačiū. Norėčiau užbaigti šias diskusijas keliais žodžiais apie tai, kas buvo paminėta. Norėčiau trumpam grįžti prie piliečių visame šiame procese. Manau, pritarsite man, kad per pastaruosius keliarius metus ar dešimtmečius Europos integracija, tai kaip veikia visuomenės, jų prieiga prie informacijos, jų lūkesčiai Europos integracijos atžvilgių, per tą laiką iš esmės pasikeitė. Pranešime yra tiesiog kalbama, kaip geriau pasinaudoti sutarčių potencialu, kaip išnaudoti teisinį pagrindą, kaip ES prisitaikyti prie naujų iššūkių ir prie to, kaip veikia visuomenė. Manau, kad čia turime pažvelgti ir iš kitos perspektyvos. Politinės institucijos ne vien tik tai ES lygmenių, bet ir nacionalinių lygmeniu nesugebėjo tinkamai reaguoti į žmonių nerimą, į jų lūkesčius. Labai dažnai, ypač jaunoji karta, kai atvyksta ir kalba parlamente, parodo, kad jie tas institucijas laiko pasenusiamis. Jiems atrodo, kad institucijos pasisako už sistemą, Tai mes turime kovoti su tokiais įsitikinimais. Manau, kad tą patį galime pasakyti ir apie nacionalinės institucijas. Ne vien tik tai ES lygmenių, bet ir nacionalinių lygmenių nelabai randame tos priešpriešos populistiniai naratyvai. Vadinasi, mes kaip institucijos privalome prisitaikyti, privalome uh, turėti visą tai omenyje. Per pastaruosius keliarius metus Europos parlamentas ieškojo sprendimų toms problemams, kurios aktualios piliečiams. Turime komitetus, kurie dirba mokesčių vengimo, mokesčių slėpimo klausimais. Daug dėmesio skiriame korupcijai, dalyvavimui ES sprendimų prieimimo procese. Tad ES institucijos tam skiria labai daug dėmesio ir to aš nematau nacionaliniu lygmeniu. Reikia visus tuos klausimus spręsti kartu. Žvelgiant iš šios perspektyvos, galima pamatyti ir būtinybę užtikrinti dalyvavimą sprendimų prieimimo procese. Europos komisija padarė klaidą, kad iš karto nesureagavo į ES piliečių iniciatyvas. Mes matėme daugybę pavyzdžių, kai Europos piliečiai surinko milijonus parašų tam, kad Europos komisija išnagrinėtų piliečiams svarbius klausimus. Aš manau, mes nepakankamai padarėme, kad išnaudotume internetinės technologijas, kad Europos parlamentas būtų skaidresnis, prieinamesnis. Reikia, kad Europos demokratija ne vien tik tai veiktų, bet kad ir taptų elektroninė. Per pastaruosius kelius dešimtmečius mes kalbėjome apie tą demokratiją ir tuos specialius demokratinius mechanizmus. Taip mes matome, kad yra būtina keistis, matome, kad institucijos privalo keistis. Visą tai buvo akivaizdu ir pono Vitorino, ir pono Monti kalbose. Reikia čia pasižiūrėti konkrečius politinius sprendimus. Jie turi geriau atitikti laiko dvasę bei tas abejonės išsklaidyti, kurios piliečiams kyla. Mūsų institucijos turi būti atsparesnės, kadangi matome tokius biuriuosius ančiukus, dėl kurių kils ir naujos krizės Europoje. Norėčiau dar keletą dalykų pasakyti apie sutartį. Yra tokių, kurie mano, kad reikia naujos sutarties. Taip, dabartinė sutartis yra šiek tiek pasenusi, turint omenyje, kad, turėtų būti, kad ES turėtų būti atviresnė piliečiams. Dabartinė sutartis neleidžia gilesnio dalyvaujamojo proceso. Piliečiai neturi pakankamai įtakos sprendimams. Nėra garantijų, kad piliečių balsas iš tiesų bus išklausytas. Todėl aš manau, kad mes privalome ir iš šios perspektyvos įvertinti sutartis ir pasižiūrėti, Ar ten pakankamai yra atsižvelgiama į pilietinės visuomenės atstovus, ar pakankamai jie įtraukiami į sprendimų prieimimo procesus? Privalome gerai viską apsvarstyti ir sukurti ateities viziją. Aš manau, kad tai yra tas momentas, kai turime būti ir pragmatiški, ir galvoti apie viziją. Būtent tam skiriame ir šį posėdį, Taip, mes norime dirbti kartu, bet tai reiškia, kad mes privalome ginti tai, dėl ko bendrai apsispręsime. Mano įspėjimas yra toks. Jei visos 28 ar 27 valstybės narės nedirbs kartu, tai tuomet kelios valstybės narės prisijungs prie to priešingo mąstymo. Yra rizika, kuri kyla. Jei nedirbsime kartu, pamatysime tą dviejų greičių Europą ir tai mūsų interesams nepasitarnaus. Dabar norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie šiandien atvyko. Jau ryte sakiau, kad būtų labai gerai, jei galėtume ir vėl susitikti bei aptarti šį pranešimą bei pasižiūrėti, kaip dabartinės sutartys yra įgyvendinamos ir kokį vaidmenį turi nacionaliniai parlamentai. Manau, kad dar būtų galima išnaudoti potencialą ir reikia ne vien tik tai politinio dialogo, reikia ir nacionalinių parlamentų įnašo, tad tikiuosi dar išgirsti jūsų pozicijas. Bet to noriu patikinti, kad e, mūsų kolegos e, mielai pristatytų savo pranešimus. AFKO komitete mes demonstruojame atvirumą ir norą dirbti kartu. Dar kartą noriu Jums padėkoti gražaus vakaro Briuselyje ir saugios kelionės namo.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

colleagues, so can we continue the, the meeting of AFCO? You might... Kolegos, AFCO posėdį tęsėme. Turbūt prisimenate, kad iš ryto prieš pradedant posėdį mes paminėjome punktą, o atsiprašau, vos pradėjus posėdį, mes kalbėjome apie komiteto nuomonę apie Europos indėlių draudimo sistemą. Aš pateikiau nuomonės pagrindinius punktus, kuriuos aš buvau parengus, pranešimas buvo pristatytas, O dabar liko dar vienas elementas pagal tą patį punktą. Šešėlinių e, pranešėjų turim išklausyti vienintelį liko Breso, todėl aš iškart Mercedė suteikiu žodį ir paskui aš jums pristatysiu e, šios nuomonės e, pateikimo tvarkaraštį. Mercedes prašo. Eh, Ačiū. Manau, kad jau visi esame pernelik pavargę, kad galėtumėm pradėti tokias sudėtingas diskusijas. Truputį palauksiu, kol užsidėsite ausines. Na, iš esmės, man atrodo, kad jūsų pranešimas yra kaip ir geras. Šiuo metu neturiu ypatingų pastabų. Man atrodo, kad e, tikrai galima pritarti jūsų pasiūlymams. Vis dar svarstame, ar čia kažko trūksta. Dar nežinome, ar teiksime pakeitimų. Na, bet kokiu atveju pasakysiu, kad na, šiuo metu mums tinka jūsų pasiūlymai, esame jais patenkinti. Prisipažinsiu, dar neturėjome galimybės į viską įsigilinti, nes varstame kitus klausimus. Tačiau vertiname, svarstame jūsų pasiūlymus, manome, kad jie įdomus, ypač turiuomenį pasiūlymą dėl tų valstybių, kurios palaipsniui prisijungia, e, koks pereinamasis laikotarpis joms turėtų būti numatytas, dėl to dar e, svarstame, taip pat svarstame ir kitus jūsų pasiūlymus. Thank you uh, very much. And, uh, so we... Labai ačiū. Daugiau šešėlinių pranešimų nėra, todėl aš jums e, dabar kreipiuosi į šešėlinius pranešėjus, kad jie teiktų pakeitimų ir turėtų būti gerbiama AFKO kompetencija, todėl uh, tada Ekon komitetas galės už jį palankiai balsuoti. Uh, pirmininkė sako, kad pateikimų teikimo terminas yra rugsėjo 7 diena. Balsavimas numatytas kitų metų sausio 30 dieną jeigu tvarkaraštis nebus iš esmės pakeistas, ekonomikos komitete galbūt nereiks eiti iki sausio mėnesio, bet kol kas toks yra numatytas tvarkaraštis. Labai ačiū. Baigiu šį darbo tvarkės klausimą ir einame prie paskutinio punkto, kurį aš tikiuosi atrasiu. Nežinau, ar kolega iš komisijos e, dar netėjo, ar kaip. Štai jis čia. Akinius reikėtų nusimti. Septintas punktas. Pasiūlymas pakeisti tarp institucinį sustarimą tarp Europos parlamento tarybos ir komisijos dėl e, biudžeto drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir dėl sveiko finansų valdymo. E, AFKO E, nuomonę rengė, e, e, pranešimą rengė apie tai, nes buvo manoma, kad reikės peržiūrėti tarp institucinės sistemas ir galvojama. peržiūrėti ES krizės rezervą. Gal aš iškart jums suteiksiu žodį gerai ir jūs viską paaiškinsit. Aš tiesiog kryčiau, kad reikia diskusiją to klausimu nutraukti nes jūs gausite informacijos, bet paskui nuspręsim, kas kaip bus. Yes, thank you. I'm from uh, DG Budget of the Commission. Aš esu iš uh, komisijos biudžeto generalinio direktorato. Noriu priminti, kad pasiūlymas keisti tarp institucinį susitarimą buvo siejamas su Europos komisijos pasiūlymais e, peržiūrėti daugiametę finansų perspektyvą, kad būtų sukurtas naujas Europos krizės rezervas. Dėrybos taryboje jau pasistumėjo į priekį, yra pasiektas politinio susidarimo klausimas. Europos parlamentas nėra pasiekęs bendro politinio e, sutarimo su taryba. Taryba irgi yra kalba apie lankstumo mechanizmų tobulinimą. Vadinasi, tarp institucinio sustarimo pakeitimas yra nereikalingas. Ši nuostata būtų išbraukta iš teisėkuros paketo ir MFF bei finansiniai reglamentai leistų šią pasiūlymą paversti juridiniu tekstu, todėl tas pakeitimas būtų netinkamas. Ačiū, jūsų nuomonė yra teisinga. Aš nenoriu dar užbaigti. Nes yra mikro tikimybė, kad reikalai pasikeis, bet kol kas atrodo, kad tarp institucinis sutarimas nebus peržiūrimas ir ES krizės rezervo nebus. Vadinasi, šias problemas visiškai turėsim užbaigti ir komitetas turės pats nuspręsti, kaip elgtis. Kaip suprantu, dabar yra glaudžiai bendradarbiavimas su komisija ir tada patys pamatysim, kaip kas vyksta. Toks buvo mūsų esminis klausimas. Kiti klausimai aš nieko neturiu čia pridurti. Kitas posėdis. So, but, but if, then we will, yeah, yeah. Uh, so now the last... Ir dabar paskutinis informacinis klausimas. Vyks du posėdžiai labai greitai. Gruodžio 5 dieną įprastas posėdis ir gruodžio 8 dieną neįlinis posėdis. Abu jie vyks Briuselėje. 8 dieną balsuosime dėl dviejų pranešimų. Todėl labai svarbu jame dalyvauti. Ką jūs dar norit, kad aš pasakyčiau? Kaip suprantu, jau pasiūlymas išsiųstas koordinatoriams, ar ne? To išsiųsim. Du koordinatoriai ir čia sėdi. Gal pirmąjį antrą valandą galėtų vykti koordinatorių posėdis? What is Monday is this? Fifth. The day of the meeting. Because Monday is the fifth. Gruodžio penktą dieną. Mūsų posėdis numatytas 15 val. Jeigu jūs galėtumėte atvykti anksčiau, galėtume organizuoti koordinatorių posėdį 14 val. Kiek aš žinau, mano lėktuvas nusileidžia 2 val. Jūs dar neturit privataus lėktuvo? Aš stengiuosi jį įsigyti, bet Vengrijoje labai dilo dabar skandalas dėl malūnsparnių, tai aš stengiuosi įsikišti. Lenkija tų lėktuvų neperka karakalą, tai turbūt Prancūzija galės nusipirkti. Taigi jūs geriau norėtumėt, kad koordinatorių posėdis vyktų po. Ir aš. No, no, okay. Sorry, aš pati turiu dviejų valandų posėdį numatyti ir greičiausiai nesibaigs 14 valandą. Diskusija vyks maždaug per pietų pertrauką. Kartais būna sunku išeiti iš tokių posėdžių. Geriau, jeigu būtų galima koordinatorių posėdį padaryti po mūsų komiteto posėdžio. Tada 18.30 koordinatorių posėdis gruodžio 5 dieną. Jeigu posėdis bus trumpesnis ar anksčiau pradėsim. Ačiū, posėdį baigėme. Ačiū visiems. Translators, interpreters and everybody. Thank you. Go, go, go. Gracias.